Good afternoon, dear colleagues. Um, I was pausing. Labadiena, mėly kolegos. Aš dar dalysiau kelias minutės, nes visuomet kyla problemų, kaip ir man trečią valandą prasideda posėdis, daug kas vis dar keliauja ir vėluoja, o darbo tvarkės klausimas yra labai svarbus dėl prieglopšio paketo. Taigi dėkoju tiems, kurie atvyko į posėdį laiku šiam svarbiam klausimui aptarti. Pirmiausia, skelbimai. Pirmiausia, būtų darbo atvarkės patvirtinimas, jeigu nieks neprieštarauja, laikome ją patvirtintą. Kalbinis profilis, vertimas į danų, maltiečių, kruatų ir airių kalbas šiandieną nebus ir rytoj taip pat nebus įmanomas. Ir toliau koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas ir pranešėjų paskirimas, ponas Šogor iš EPP frakcijos paskirtas pranešėjų, rengiant pranešimą dėl bendrų skaitmeninių vartų, teikiant informaciją, procedūras, paslaugas ir problemas sprendžiančias paslaugas. Ar visi tvirtiname koordinatorių rekomendaciją? Taip, tuomet deleguoti įgyvenimo aktai. Lapžė 23 dieną parlamentas gavo komisijos įgyvenimo sprendimo projektą, kuriuo keičiamas įgyvenimo reglamentas 215-2403, sukuriantis bendras gairias dėl standartų ir techni, techninio, techninių priemonių deaktyvavimo, pasirūpinant, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų atiduodami negražinama, ne, ne, negražinama tvarka. Ir jisai laikomas jau negaliojančiu. Bazinis aktas yra direktyva 217853, kuris keičia tarybos direktyvą 91477 dėl šaunamų ginklų įsigijimo ir kontrolės. Atsakingas komitetas yra IMKO ir LYBE pagal 54 taisyklę. Šio akto patvirtinimas apie šio akto gavimą buvo informuotas LYBE komitetas LYBE komitologijos biuletenyje lapkričio 24 dieną ir vidinė, e, vidinis terminas yra gruodžio 8 diena. Elektroninis balsavimas yra numatytas rytoj, jis prasidės be 15.6. Pasiruoškite visi balsavimo korteles. Na, o dabar pereisime prie pagrindinio darbo atvarkės klausimo. Kalbėsime apie bendrą Europos prieglopščių sistemą. Kolegos, šiuo klausimu nusprendėme, koordinatoriai tiksliau nusprendė, kad surenksime diskusijas įvertinant dabartinę politinę situaciją kalbant apie bendrąją, visą bendrą prieglopščio sistemą, įtraukiant dabar ir, kaip daugelis tikriausiai prisimenate, norime apibendrinti dabartinę situaciją. Šis paketas, aišku, yra labai svarbus ir dabar turime aštuonis libe pranešėjus, kurie dirba prie šio paketo. Tai yra milžiniškas darbas ir daug yra peržiūrama teisės aktų šiame komitete ir politiškai, aišku, tai yra labai svarbus klausimas. Uh, Europos prieglopšio agentūra, Dublino peržiūra, Eurodac peržiūra, taip pat prieimimo sąlygų peržiūra, kvalifikacijų regla, reglamentas, Europos perkelimo sistema ir bendras saugių kilmės šalių sąrašas. Šiandienos diskusijų tikslas yra nesigilinti labai išsamei į visus tuos tekstus, nes to padaryti nebūtų įmanoma. Ir net ir neketinome tą daryti, mes esame šiandien numatę tiesiog pabandyti suprasti, ko, kur link einama tam tikrais paketo elementais ir kokia dabar yra situacija. Ir komisijos kolegos, tarybos kolegos, prašyčiau ir jūsų susitelkti ties tuo dalyku, kad nesigilintumėme per daug į detalės. Daugelis pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų yra salėje ir tai yra žmonės, kurie tikrai labai atidžiai seka šios klausimus. Bet esminis klausimas yra štai koks, kur link einama. Politinė prasme, kokia yra situacija dabar, kokia yra prieš kalėdas ir ko galime tikėtis vėliau, kai politiškai jautrūs klausimai bus liečiami koks yra bendrai paketo pobūdis ir kokia jo forma. Na ir norėčiau priminti kolegoms, kad e, gegužės ir Liepo mėne, Liepos mėnesiais komisija pasiūlė septynės teisėkros pasiūlymus, kad būtų galima reformuoti visą Europos prieglopšio sistemą. Pasiūlymas buvo dėl bendro saugių šalių sąrašo, pranešė yra ponė Gijom. Tas e, pasiūlymas buvo pateiktas jau 15 metais. Po to tarybas sustabdė dėrybas, kad tas sąrašas būtų įtrauktas į prieglapšio procedūrų reglamentą ir nuo to laiko dėl šešių klausimų Europos parlamentas patvirtino įgaliojimus dėryboms su taryba ir naujausias įgaliojimas buvo dėl dėrybų dėl Dublino perž... reglamento peržiūros. Aš žinau, kad čia atvyks kolegos vėliau atsakingi už tai, kai kurie irgi šešėliniai pranešėjai atsakingi už kitas paketo temas. Taigi, uh, Pasiūlymai daug maž buvo pristatyti vienu metu, bet dabar jie yra skirtingose teisėkros procedūros stadijose. Pasiūlymas dėl Europos prieglapšio agentūros, pavyzdžiui, pasiekė jau laikinojo susitarimo, tarpinio sutarimo stadiją, dėrybos dėl Eurodac peržiūros ir kvalifikacijų reglamento. Uh, Dėl pastrojo klausimo yra pasiektas tik dalinis įgaliojimas taryboje. Taryba patvirtino įgaliojimus dėl dėrybų dėl Europos perkelimo sistemos, tačiau kol kas nesusidarė dėl įgaliojimų dėl dėrybų, dėl pasiūlymų, dėl prieimimo sąlygų direktyvos pežiūros, prieklapšio procedūrų reglamento ir taip pat dėl Dublino reglamento pežiūros. Taigi mes matome mano vertinimu, kad yra didžiulis disbalansas ir kyla esminis klausimas, ar yra pakankamai noro ir valios užbaigti tą reformų paketą. Kadangi pasiūlymai tarpusavį labai glaužiai susiję ir mums trūksta galbūt tokio darnumo, kurio mes tikimės tam, kad būtų užbaigtas, užbaigtas svarstyti šis paketas, norėtumėm išklausyti komisijos ir tarybos nuomonės apie tai ir mes pirmiausia na, ne, neišklausysime visų pasiūlymų, visų detalių, bet bus pristatyta bendrai politinė situacija, strateginė situacija, ją pristatys komisija ir taryba ir tada tikimės, kad ir pranešėjai galės sureaguoti į šios labai svarbus klausimus ir pirmiausia žodį suteiksiu komisijai, ponui Rainui, kuris yra padalinio vadovo pavaduotojas. Jis pristatys, ap, kokia yra situacija dabar su reformų paketu iš komisijos perspektyvos. Pone Ryanai, serė Ryanai, gal jums galėtumėme skirti septynes minutės. Aš žinau, kad yra labai nedaug, turint omenyje, kad pristatysite visą paketą, bet po to mes dar užduosime klausimus ir skirsime daugiau laiko diskusijoms. Taigi gal galėtumėte dabar pasisakyti ir pristatyti visą strategiją ir kokia jūsų manimų dabar yra situacija su šiuo paketu. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė, aš pasistengsiu, kuo galima glaušiau. Pristatyti padėtį aš bandysiu trumpai apibendrinti, kokia yra situacija dėl dėrybų dėl septynių pasiūlymų, kurios patvirtino komisija praeitais metais, vykdydama išsame prieglopščio sistemos reformą. Ir labai trumpai taip pat apie tarpusavio ryšius tarp tų pasiūlytų pro, pasiūlymų projektų. Daug yra tų sąsajų ir techninė prasme, ir politinė prasme ir taip pat trumpai papasakosiu apie tai, kokia yra situacija dėl terminų ir dėl to, kaip galėtų klostytis dėrybos dėl įvairių tų priemonių. Ir po to pereisiu prie tų visų priemonių trumpo pristatymo. Aš galbūt tikrai vengsiu kartoti tai, ką jūs jau pasakėte. Na ir pirmiausia, tie klausimai, dėl kurių pasiekime daugiausia pažangos Teisėkros institucijos pasiekė platų politinį susitarimą dėl esminių, esminio sustiprinto įgaliojimo pritaikymo, dėl agentūros šių metų birželio mėnesį ir darbas buvo užbaigtas techninių lygmenių dėl konstatuojamųjų dalių, o visos kitos sąsajos su kitais pasiūlymais, kurie sudaro visą reformų paketą, irgi turės būti išanalizuotos artimiausiai ateityje. Kalbant apie Eurodac, parlamentas ir taryba patvirtino atitinkamus įgaliojimus ir mes jau turėjome tris trilogo posėdžius. Mm, pastarasis vyko lakryčio 8 dieną ir dar numatyti trilogo posėdžiai šią savaitę ir vėliau Strasbūrę po poros savaičių. Mes tikimės, kad bus įmanoma pasiekti politinio susitarimo iki metų pabaigos, iki 17 pabaigos, tačiau akivaizdu, kad daug svarbių klausimų vis dar yra neišspręsti, įskaitant ir kalbant apie duomenų laikymo laikotarpius ir tai, kaip teisėsaugos institucijos gauna prieigą prie tų duomenų, tas dar nėra išspręsta. Kalbant apie kvalifikacijų direktyvą, abi institucijos pasiekė, patvirtino savo pozicijas, vyko du trilogo posėdžiai, dar vienas numatytas šią savaitę ir po to dar kitas po kelių savaičių. Kompromisiniai pasiūlymai dar nebuvo parengti iki galo, tačiau pasiekta nemažai pažangos derantis dėl jų. Ir man atrodo, kad bendrai yra sutariama, tačiau yra ir išsiskiriančių nuomonių dėl harmonizavimo siekių, kalbant apie kriterijus dėl kvalifikacijų ir kalbant apie apsaugos turinį. Būtent kokias teisės turi naudos gavėjai. Dėl prieimimo sąlygų Dėl šios direktyvos darbas taryboje pasižen... pažengė į priekį neblogai ir mes tikimės, kad taryba dalinį savo požiūrį patvirtins šios savaitės trečiadienį. Ir tada mes tikimės, kad trilogo posėdžiai prasidės po kelių savaičių. Vėlgi, apibendindamas poziciją dėl turinio galėčiau pasakyti, kad sutariama yra esminiais klausimais, bet yra nesutariama ypač dėl prieigos prie darbo rinkos laiko, taip pat e, tam tikrų su, su prieimimu, prieimimu, prieimimu susijusių sąlygų ir antrinių judėjimų. Kalbant apie prieglapšio procedūrų reglamentą, tai pažanga nėra tokia greita, dėl to, kad tai yra gan sudėtingas klausimas, jis gan ilgas, ilga ta priemonė ir darbas taryboje pasistumėjo į priekį gan smarkiai pirmininkaujant estijai. Dabar mes jau beveik užbaigėme antrojo svarstymo procedūrą, derantis dėl kompromisinio teksto, kurį pasiūlė pirmininkaujantį valstybę ir ypatingą dėmesį diskusijose dėl kompromisinių tekstų mes skiriame toms nuostatoms, kur kalbama apie saugesnę šalis, atsižvelgiant į tas gairias, kurias gavome iš Europos vadovų tarybos šių metų birželio mėnesį. Mes tikimės, kad dėrybos taryboje turėtų baigtis pavasarį, kitų metų pavasarį. Ir kaip jūs pats sakėte, užtruko šiek tiek laiko, kol parlamentas patvirtino savo poziciją, bet mes tikimės, kad pranešimo projektas bus jau parengtas iki metų pabaigos, kad jį būtų galima netgi patvirtinti iki metų pabaigos. Toliau Dublino reglamentas čia pats sudėtingiausias klausimas. Diskusijos vyko pirmasis svarstymas taryboje, techninių lygmenių buvo svarstamas tekstas, darbinių lygmenių ir buvo labai ilgai diskutuojama, vyko dvišaliai susitikimai per visus pastaruosius metus tiek aukš, labai aukštų lygmenių, aukštų pareigūnų lygmenių ir matyt nepaslaptis, kad ypatingai jautrus klausimas kai kurioms valstybėms narėms yra tai, kad siūloma komisijos pasiūlyme įtraukti privalomą perkelimo matmenį. Puikiai žinomas pasiūlymas perskirstyti prieglopšio prašytojus, kuomet pasiekiama, čia būtų pasiekta tam tikra riba. Ir parlamentas, kaip žinia, patvirtino tuos įgaliojimus. Ir man atrodo yra aišku, kad bet, kokių, bet kokio galimo susitarimo laikas dėl solidarumo komponento šioje reformoje tas laikas yra sunkiai prognozuojamas, sunkiai prognozuojama ir susitarimo forma. Toliau, kalbant apie perkelimo sistemą Europos Sąjungos, bendra, bendroji pozicija buvo patvirtinta taryboje praeitą savaitę. parlamentas patvirtino savo poziciją spalio pabaigoje ir mes tikimės, kad pirmasis trilogo posėdis įvyks gruodžio 13-ąją. Vėlgi buvo išsiskyrę nuomonės um, dėl to, kaip turi vykti tas darbas ir kad turi būti kasmetiniai e, dviejų metų planai rengiami tam tikslui ir taip pat e, nesutarė taryba ir parlamentas dėl to, kokie turėtų būti lūkesčiai ir ambicijos ir taip pat koks metodas turi būti taikomas tvirtinant planus, nes taryba norėtų, kad būtų gyvendinimo aktas patvirtintas, o parlamentas pasisako už tai, kad planai būtų tvirtinami deleguotasiais aktais. Ir paskutinis pasiūlymas antrinės kilmės šalies, šalių sąrašas, apie kurius kalbėjote. Dėrybos buvo suspenduotos dėl prieglapšio procedūrų reglamento ir čia dalis to turinio sutampa. Uh, Taigi, kaip matote, diskusijos nebuvo lengvos dėl to, kad e, tai yra sudėtingas klausimas, bet buvo pasiekta nemažai pažangos. Ir dar labai trumpai apie sąsajas tarp visų tų klausimų. Kaip sakiau, jų yra nemažai. Man atrodo labai svarbu pirmiausia pabrėžti, kad komisija mano, kad visi pasiūlymai turi būti patvirtinti tam, kad visa ta sistema tinkamai veiktų ir kad ta reforma būtų uh, efektyvi. Būtent tai yra susiję daugiausia su laiku, ne vien tik tai su tuo, ką mes galėsime atrinkti ir kokie galėtų būti politiniai pasirinkimai, pasirinkimo variantai. Ir dar vienas praktinis klausimas. Būtent, kad siekiant įvairių pasiūlymų darnumo, siekiant, kad tas darnumas būtų išsaugotas per visas dėrybas su kitomis institucijomis, tai kelia daug praktinių problemų komisijai. Nes vienašališkas tam tikrą prasme buvo primtas sprendimas prieš 15 metų teisėkros institucijų patvirtinti skirtingas prieglošio sistemas skirtingose priemonėse. Ir tai yra kartais tas skirstimas vyksta savo nuožiūrą. Uh, ir dėl to patirime vis dar to sprendimo padarinius ir mes praktiškai bandome tiesiog labai reguliariai kalbėti su ekspertais, kurie dirba tose srityse, kad būtų galima užtikrinti kiek įmanoma daugiau darnumo. Na, o kalbant apie esminius dalykus, aš norėčiau akcentuoti kelias rytis, kur ypatingai svarbus darnumas ir svarbios tos sąsajos. Pirmiausia, tai būtų uh, kalbant apie nuostatas, kur kalbama apie antrinio judėjimo klausimus. Tai ypatingai aktualu, kalbant apie Dublino, Dublino reglamentą dėl prieimimo ir taip pat prieimimo procedūrų reglamentą, ar taip pat kalbant apie kvalifikacijų reglamentą. Visais šiais atvejais bandoma sukurti bendrąją sistemą, kur būtų išdėstinamos aiškios paraiškų tiekėjų pareigos, pavyzdžiui, kai patikamas prašymas pirmoje valstybėje, kurią atvykstama ir kurioje turi būti pasiliekama ir taip pat prieklapšio prašytojas gali galiausiai pervažiuoti iš vienos valstybės narės į kitą ir procedūrinę ir prieimimo prasme. Po to paaiškinama, kokia kokius įsipareigojimus prisima valstybės narės tam, kad užkirstų kelią, atgrasintų nuo tokio antrinio judėjimo. Taigi dėrybos visuomet, dėrybos visuomet reikia atsižvelgti, kad yra tam tikrų aspektų, kurie, vieno, kurie tuo, pač metu, tuo pat metu yra reglamentuojami įvairiuose priemonėse. Ir dar vienas pavyzdys, kur yra akivaizdžios sąsajos tarptų teisės priemonių, tai yra nepilnamečių, ypatingai nelydimų nepilnamečių traktavimas, taip pat įvairių asmenų, kuriems reikalingos ypatingos prieimimo sąlygos traktavimas. Ir, man atrodo, prieimimo reglamentas šiaip ypatingai aktualus, kalbant apie institucinę globą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie visas priemonės, pavyzdžiui, kalbant ir apie to e, globėjo įgaliojimus ir kokios, kokias jis turi turėti kvalifikacijas, kiek nepilnamečių gali jis priimti, globoti ir panašiai. Toliau kitas pavyzdys yra ryšys tarp naujų agentūros įgaliojimų ir teisinio pagrindo. Ir čia keli labai konkretus pavyzdžiai, pavyzdžiui, kur agentūra dabar yra atsakinga už tai, kad būtų rengiamos ataskaitos apie padėtį tam tikrose kilmės šalyse. Ir čia susiję ir su kvalifikacijų reglamentu, kaip jis yra taikomas atskirais atvejais. Dar vienas pavyzdys yra susijęs su saugiomis kilmės šalimis ir saugiomis trečiosiomis šalimis. Čia komisija turi galimybę pareikalauti, kad agentūra parengtų, surinktų informacijos apie tai, kas yra aktualu, primant sprendimą dėl to, ar įtraukti vieną ar kitą šalį į ES saugių kilmės šalių sąrašus arba saugių trečių šalių sąrašus. Toliau, žvelgiant toliau, kaip jūs pats, ponė pirmininkė, sakėte, akivaizdu, kad 18 mėnesių po patvirtintų pasiūlymų labai įvairi yra situacija dėl įvairių priemonių ir, aišku, dar prireiks nemažai laiko, kol bus baigtos dėrybos, ypatingai dėl Dublino reglamento ir prieglopšio procedūrų reglamento, dėl to, kad tai yra jautrus turinys ir sudėtingas turinys. Ir tuo pat metu yra dvi priemonės, kur dėl kurių jau sutarėme, bent jau dėl turinio sutarėme, beveik sutarėme, tai yra agentūra ir Eurodac. Ir aš manau, kad e, vertinant iš komisijos perspektyvos būtų gaila, jeigu nepavyktų užbaigti to darbo, jeigu nebūtų pasinaudota proga, turint omenyje, kad tos reformos, sustarimas dėl tų reformų jau buvo pasiektas, susitarta dėl esminių elementų ir kad čia būtų galima pasinaudoti tuo, ir gauti naudos, sustiprinant ir pačią agentūrą, didinant jos finansavimą, išteklius ir taip pat kokių padarinių tai turėtų tai paramai, kurią agentūra skiria valstybėms narėms ir taip pat Eurodako reglamente. Jį galima būtų jau pritaikyti, kovojant su neteisėta migracija ir taip pat įgalinant labiau teisės saugos institucijas. Rugsėjo 27 dieną, kuomet mes patvirtinome dviejų metų, laikotar, e, dviejų metų ataskaitą dėl imigracijos darbo atvarkės, tuomet komisija paragino Teisės saugos institucijas susitarti galiausiai dėl tų trijų priemonių, suprasdama, kad tam tikri aspektai gali būti koreguojami kuomet bus pasiektas bendras susitarimas ir tuos pakoregavimus būtų galima įvesti vėliau, po to, kai jau bus patvirtintas visas paketas, bet tikrai būtų labai apmaudu, jeigu ne, nepasinaudotumėte atsiverusią galimybę dabar. Ačiū. Dėkuoju. Daug yra apie atskirus klausimus ir tai, kas bendra įvairiems tiems klausimams, taigi matyt, kolegos norės apie tai pakalbėti. Ir dabar pirmininkaujančios valstybės atstovė Birgit Lius pasisakys norėtumėme padėkoti pininkaujančios valstybės atstovams už jų darbą ties, šies, ties šiais klausimais. Taigi gal galėtumėte labai trumpai pristatyti situaciją, gal septynios ar dešimt minučių, nedaugiau. Ir po to ne, perėsime prie diskusijų. Prašau. Much, Chair, uh, and, uh... Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami ribė komiteto nariai, aš manau, kad uh, trumpai galiu išdėstyti savo nuomonę, kadangi komisija aiškiai išdėstė, kas ir kaip, pasakė, kokias temas dar reikės spręsti. Tačiau pirmiausia noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus į šį posėdį ir kad leidote pristatyti savo darbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti nuoseklumą e, tarp egzistuojančios sistemos ir naujos Europos prieglopščio sistemos. Kaip buvo pasakyta Liepos mėnesį šiame komitete, mūsų gabirinkaučios valstybės svarbiausias tikslas buvo pasiekti tiek pažangos, kiek galima įvairiais klausimais, kalbant apie šios sistemos reformą. Mes rėmėmės anksčiau pirmininkavusių valstybių darbų ir tęsėme ir toliau visų teisės aktų siūlymų nagrinėjimą dėl šio paketo. Buvo susitarta dėl keturių įgaliojimų, e, vykstant Maltos ir mūsų pirmininkavimui, ir dabar dėl šių klausimų su Europos parlamentu jau galės prasidėti dėrybos. Tačiau mes manome, kad pasieksime ir penktą įgaliojimą, susitarsime dėl jo labai greitai kaip sakė Stevenas, ir susitikimas vyks trečiadienį, ten dėl to bus tariamasi. Kai matome, kad šie klausimai yra nagrimi nuosekliai, mes ir toliau dedame pastangas atsiliepti visus dar iškylančius iššūkius. Mes laikomės minties, kad, e, dėl, kad viskas, dėl ko susitarėme, yra tie dalykai, prie kurių dar reikia dirbti. Reikėtų, kad jie taptų konkrečiais dalykais. Kalbant grinai matematiškai, uh, svarbiausios temos jau buvo identifikuotos ir diskutuotos. Toms reikės papildomo dėmesio ir mūsų pirmininkavimo metu mes taip pat stengiamės apžvelgti bendrą kontekstą, aiškintis, kaip kurti tą sistemą, kur susikerta daug klausimų, bet kad tie klausimai būtų nuosekliai išplaukiantis vienas iš kito, kad jie būtų nuoseklus. Kreipėmės E, įvairius ekspertus šiais visais klausimais, tie ekspertai turi dirbti kartu, spręsdami tuos įvairius klausimus. Na ir aišku, su Europos komisijos ekspertais buvo labai glaužiai bendradarbiaujama prie šio klausimo sprendimo. Kaip sakė Europos komisija, taryba labai kreipia dėmesį į bendrą holistinę sistemą, į tai, kaip jie atrodys. Kol kas kalbama e, apie prieglopščio sistemą e, žmonėms nuo 18 metų, labiau kuriems globėjas nėra reikalingas. E, taryba dar kol kas iš dalies tik yra suformavusi savo požiūrį į kai kurios klausimus. Tai ko gero nėra labai gerai, bet kol kas tai yra priemonė, kuri leidžia siekti geresnio nuoseklumo tarp įvairių susijusių klausimų. Be abejo, turime tarpusavį tos visų, visų klausimų sprendimą ir priimimų sprendimus lyginti, užtikrinti nuseklumą. Ir mes nenorime kol kas galbūt pernelyg skubotai pasisakyti apie tas diskusijas, kurios dar tik vyksta, kol kas apie jas nekalbėsiu. Ir taigi Svarbiausia, kaip jau sakiau, yra užtikrinti nuoseklumą ir kiekviena, kiekvienas tas diskusijų klausimas turi būti aptartas labai detaliai e, visų pusių. Tai dabar šiek tiek detaliau dėl tų septynių pasiūlymų. Yra siūloma peržiūrėti Dublino reglamentą, ankstesnės pirmininkavimus valstybės Slovakija ir Malta e, čia jau yra padėjusios daug pastangų, kad būtų galima šio paketo įvairius aspektus susijusius su gyvendinimu aptarti, atsakomybę, solidarumo aspektus taip pat. Ir diskusijose, ir konsultacijose tie klausimai buvo keliami, bet kol kas dar dėja negalime kalbėti apie susitarimą šio klausimu. Pirmininkaujantį Estiją suvokia, kaip kaip sunku buvo tartis, kaip sunku buvo tai organizuoti posėdžius dvišalių su visomis valstybėmis narėmis. Mes turime suprasti kiekvieno ir visų problemas ir paskui aptarti jas taryboje. Bet suvokiame, kad reikės ir tolesnių diskusijų ir turėsime ir toliau dirbti su valstybėmis narėmis, bet taip pat e, turime tuo pat metu parengti spalio mėnesių tarybos išvadas 2018 metų pirmą pusmetį būtent mūsų laukia didžiulis darbas - ES prieglopščio agentūra. Nenoriu čia leistis į detalės, nes bendras kontekstas jau buvo pristatytas. Mes, kaip ir mininkaujantį valstybę, tikimės, kad dėrybų rezultatai su parlamentu, ko reperui netrukus pateiksime tvirtinimui mūsų išvadas ir kol kas iki tų klausimų nagrinėjimo jokių nuorodų kol kas nebūtų. Kai dėl Eurodak. Mes pirmiausia norime padėkoti Europos parlamentui, suprantame ir jaučiame, jog pasiektas rezultatas yra geras. Jis buvo pasiektas trilogų metu. Mūsų pirmininkaučios valstybės nuomonė būtų labai svarbu siekti ir tolesnės pažangos per tas artimiausias tris savaitės, kurias dar turime, net jeigu kai kurie klausimai yra tokie, kuriems taryba neturi įgaliojimų, e, mes tikimės, kad mes, kaip vininkauti valstybė, galėsime užbaigti darybas dėl dabartinių įgaliojimų. Dėl peržiūros ten yra numatytos uh, nuotyti tam tikri sprendimai, bendrą kontekstą kolega iš komisijos pristatė, jūs tai girdėjote, trečiadienį. Ko gero bus suteiktas, bus suteikti galiojimai trilogams ir galės prasidėti diskusijos su parlamentu. Kai dėl perkelimo reglamento, taip, praeitą savaitę mes, lapkričio 15, labai tiksliai mes gavome įgaliojimus tarybai ir pirmasis trilogas jau vyks gruodžio mėnesį, paskui kolegos iš Bulgarijos toliau tęs tarybas kitais metais. Kad dėl kvalifikacijų reglamento vyksta trilogo susitikimai, jau buvo pasakyta, kad mūsų įgaliojimai čia yra tik daliniai. Mes bet kokiu atveju šias temas detaliai gilintis negalim. Mes tikimės, kad trečiadienį dabar gausime įgaliojimus, kurie bus e, labiau detalūs, bus galima pagaliau apibriežti tiksliau reglamente kai kurias savokas, tokias kaip šeimos nariai ir taip toliau ir panašiai, nes dar daug ką lieka aptarti. Mes e, tikimės, kad Dar reikia keleto techninių susitikimų, dar reikia porų konsultacijos, procedūrų. Norėtume užbaigti tą procesą kaip galima greičiau. Bet dar truputėlį reikia laiko, diskusijos galės tęstis jau pirmininkaujant Bulgarijai. Kai dėl prieglopščio sistemos reglamento, be abejo, klausimas labai techninis, labai sudėtingas. Pirmasis svarstymas baigėsi tik šių metų rugsėjį Ir tada iš karto prasidėjo dėrybos dėl antro svarstymo ir gruodžio pabaigoje mes ko gero būsime pasiekę antrojo svarstymo stadiją. Be abejo, dar reikia daug ką nuveikti ir mums jau ko gero įgaliojimai nebebus suteikti pradėti dėrybas su Europos parlamentu. Tačiau yra vilties kad šio klausimo svarstymas nestriks. Tiek būtų. Norėčiau pasakyti, kad iššūkių buvo daug, bet mūsų tikslas buvo dirbti kuo daugiau ir pasiekti kuo didesnės pažangos, neužmirštant nei vieno aspekto. Ačiū. Pirmininkas, na taip, iššūkių buvo daug ir, kaip sakote, svarbu nepamiršti nei vieno aspekto. Aš dar galvoju, kokiu kitų žodžių galėtume pakeisti žodį iššūkis, iššūkiai, su kuriais teko susidurti. Aptarėme daug klausimų, daug aspektų paminėta, išklausėm visko labai įdėmiai, kai kurie pranešėjai, ko gero, yra čia. Pirmadienį paprastai posėdį vėluojama pradėti, ne visi suspėja laiku atvykti, bet pranešėjų, matau, yra. Ir jeigu neprieštarautumėte, norėčiau pasiūlyti visiems pasisakyti, išdėstyti, ką norite. Birgit Cipel, pirmiausia, žodis jums, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo išgirsti Europos komisijos ir tarybos atstovų pasisakymus. Taip, taip, klausimai visi labai jautrus visame pakete. Jie yra sunkus, jie yra labai kompleksiški. Mes žinom visą tai. Mes dirbam Europos parlamente, Libė komitete ir žinom visą tai. Bet atleiskite, mes galėjome pagaliau parengti poziciją. Praėjo 18 mėnesių Ir Europos komisija čia už tai paminėjo, kad lieka bent trys svarbus klausimai, kur pozicijos nėra, taryba savo pozicijos nepateikė. Ir man nesakykit, kad labai sunku ar panašiai, mes žinom, bet mes, pavyzdžiui, savo poziciją radom. Mes, aišku, galime sakyti, na taip, galiu suprasti, kad taryba yra pasirenkusi uh, E, užbaigti Europos išorės veiksmų tarnybos ir Eurodak klausimus. Bet ar tikrai esam pasiruošę susitarti? Tarybos pusėje apetitas e, regis yra didesnis dirbti kitais klausimais, ne šiais. Ir tiesiog prisidengiama mandagiai žodžiais. Tuo pat metu dėl tos pačios priežasties tie visi klausimai ir atrodo esą tokie sunkus Aišku, mūsų pozicija ne ta pati. Ir galiu pasakyti, kad man asmeniškai tikrai nepatinka visos e, dalys to sustarimo, kurį pasiekėme. Bet mes bent jau turime tam tikras parengtas pozicijas. Ir e, visi pranešėjai, esantys šioje salėje, dirbę prie tų vairių klausimų, darė viską, kad būtų susitarta dėl jų kūruojamų klausimų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad taryboje atrodo nėra didesnio apetito ir kitiems klausimais. Europos išorės veiksmų tarnyba, Eurodak, pavyzdžiui, aš manau, kad norėtume, kad būtų kovojama už tas pozicijas, kurias mes gynėme Europos parlamente. Pavyzdžiui, kad būtų numatytas sulaikymo laikotarpis ir, ir, ir kai kurie kiti dalykai. Tai yra Europos parlamento pozicija ir nieko kito mes pasiūlyti negalim šiuo metu. Jeigu pradėsime pirmininkaujant e, Bulgarijai nuo to, kad bus pateiktas siūlymas dėl Dublino reglamento peržiūros 2011 vasarą, pažiūrėjau, kas atsitiks. Bijau, kad kitų rinkimų lauksime taip ir nepadarė jokių pakeitimų ES prieklopščio teikimo politikos srityje. Visa kita bus tik gražus politiniai pareiškimai. Na, suprantu, kad ne viskas yra paprasta. Aš žinau, Europos komisija štai sako, kad mums reikia ir Eurodak, ir Europos e, išorės veiksmų tarnybos šiems visiems darbams nuveikti, nuveikti. Taip, be abejo bet mums reikalingos reformos visais tais klausimais. Ir nepamirškim, kad jau esam susitarę kad dėl Turkijos jau buvome pasiekę susitarimą. Tai dabar žiūrėkime, ką toliau daryti su trečiosiomis šalimis dėl susitarimų su jais. Aš nematau ir čia reikiamai pažangos. Mes savo darbą atlikom tais klausimais. Ir mes norime kovoti už savo poziciją. O dabar taryba turi atsakyti į klausimą, kodėl taryboje nesugebama pateikti paprasčiausios pozicijos. Nėra dėl ko dėrėtis, nes nepateikiamos pozicijos. Dėkoju, sako pirmininkas. Diskusija prasidėjo. Ir laiko turime. O dabar kalbėtojų sąrašą išvardinsiu. Uh, um, Mrs. Bjork, who's the resettlement rapporteur, Mrs. Intervelt, um, reception conditions and uh, Mrs. Lambert. Is there anyone else who wishes to take the floor? Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Pone Vanberg. Dar kas nors? Regisi ne. Taip, poniai Stevens, suteiksime žodį. Hartlik bedank. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Norėjau mes kalbame apie dėrybas dėl sugražinimų, ar ne? Parlamente daug kas pasikeitė ir dabar mes kalbame apie neprivalomą mechanizmą Valstybės narės turi priimti per metus šimtus tūkstančių prieglopšių prašytojų. Mes jau diskutavome apie tai, kai kalbėjome apie vizų kodeksą. Ten yra nuostatos dėl humanitarinių vizų. Prieš keletą dienų taryba pasakė, kad dėl šio teksto negalės toliau diskutuoti. Taškas. O dabar tekstas atrodo buvo padėtas į šoną. Mano klausimas būtų toks, kokia valstybių narių pozicija dėl saistančio mechanizmo, būtino mechanizmo. Aš tikiuosi, kad vyks kažkas panašaus kaip su vizų kodeksu, ar ne? Ačiū. Dėkoju. Cecilija Vikstrom. Jūs sakėt, kad vėluosite ir Manau, kad šiuo klausimu taryba ir komisija negali kreipti, nekreipti dėmesio tai, kas buvo pasakyta. Seselė Vikstrom, ačiū ponė pirmininkė ir ačiū visiems. Štai žvelgiu į kolegas ir žiūriu, ar yra kas nors iš mano darybų komandos, kai buvo diskutuojama dėl Dublino peržiūros klausimo. Manau, kad mums pavyko pasiekti uh, istorinių rezultatų, nes suvienijome penkių frakcijų pozicijas. E, įdomu yra tai, kad taryba taip ir nesugebėjo pateikti savo pozicijos šiuo klausimu. Aš, galės, aš kartuosiu tą patį tol, kol taryba pagaliau pateiks savo sprendimą. Mes dirbom visi kartu labai puikiai ir norėčiau priminti visiems, e, kad prieš dvi savaitės plenarėme posėdėje sulaukėme puikios paramos, kai lybė sulaukė įvairių klausimų. Be abejo, savo poziciją turėjome nelengvai ginti tačiau mes e, panaudojom spaudimą ten, kur reikia. Surinkome dviejų trečdalių daugumą balsų. Parlamentas yra labai vieningas. Jo didžiulė dauguma kolegų palaiko siūlomą sustarimą. Tad valstybės narės taip pat taryboje turi parengti poziciją, joms reikia irgi susitarimo. Netrukus prasidės 2018 metai. Turime 14-15 mėnesių, per kuriuos galime dėrėtis dėl teisės aktų susijusių su, šiais, su šiuo mūsų mandatu. Jeigu taryba e, pasiektų sutarimo, mes galėtume pradėti darybas ir ieškoti galiausiai sutarimo. Pradedu tikėti, kad taryba to ir nori. Jie nori mums, jie nori mums kartoti visą laiką, kad na taip dirbama, na taip diskutuojama, bet nerandama bendros pozicijos. Bet nebejotinai yra tai, kad tai nepatinka piliečiams. 70 procentų ES piliečių nori, kad ES spręstų migracijos problemas. Taškas. Aš suprantu, kad nepatogu tai yra tarybai, nes be abejo gražiau yra jūsų ministrams palaikyti tokią laisvą atmosferą tarybos posėdžių metu, o kai pradeda nagrinėti šiuos klausimus, atmosfera šiek tiek pagenda. Šiuo atveju vienbalsiškumo nereikia, užtenka priimti sprendimą kvalifikuotąją balsų daugumą. E, tuo turėtų užsimti pirmininkaujantį valstybę. Jeigu pakankamai ryštinga bus pirmininkaujantį valstybę, tai yra įmanoma aš suprantu, kad yra keturios, penkios šalis, kurios niekada nenorės pritarti tiems siūlymams. Taigi vienbalsiškumo nebus niekada. Tad gal verta pradėti būrti daugumą, jeigu neišeina surinkti vienbalsiškumą. Estai, kroatai, bulgarai, lietuviai, slovenai, romėnai, e, tos delegacijos e, dviem trečdaliais paremė įgaliojimus Tuo tarpu Lenkijos delegacija, kuria tikrai taip peikiama šiandien, padėtis buvo 50 procentų ir 50 procentų. 50 procentų kolegų balsavo už įgaliojimus, kita 50 procentų už nebalsavo. Turiu skaičius čia su savim. Tad gana pagaliau baksnuoti pirštais į valstybės narės. Aš manau, kad net jeigu taryba ir nepasirengus yra žengti to žingsnio dabar, jie e, taryboje bent jau turėtų rasti būdą, kaip gauti įgaliojimus dėryboms. Ir aš manau, aš tikiuosi, kad taryba galėtų mąstyti atviriau šiek tiek ir pabandyti paieškoti įkvėpimo ten, kur jo radome mes. Aš manau, kad bent penkios frakcijos taryboje yra susidariusios. Grupės tokios, galbūt mūsų visų pozicija galėtų būti kompromisas Pabandykite bent tokį dalyką mums pateikti ir galiausiai visi busim patenkinti. Mano supratimu, visi tie pranešimai dėl bendros Europos prieglopščio sistemos, įskyrus prieglopščio agentūros klausimą, turi būti nagrinėjami kaip vienas paketas. Aš jau tą sakiau anksčiau, tą manau ir dabar, nes negalima pasiekti sutarimo tik dėl atskiros paketo dalies. Nes visi tie klausimai yra tarpusavį susiję ir mes negalim sutikti su tuo, kad taryba tik parodo, kad štai norima dirbti tik prie paketo atskirų dalių, tokių kaip Eurodak. E, ir tuo tarpu Dublino klausimas ir kiti paliekami nuo šaly. Esu optimistė ir manau, kad politika yra galimybių, išnaudotų galimybių menas. Tačiau jeigu yra politinė valia, mes iš tikrųjų galime pasiekti rezultato, bet tam reikia tarybos, šiuo atveju politinės valios. Taryba turi pademonstruoti tam tikrą lyderystę, politinę valią, kitaip mūsų darbas yra, bus tiesiog išvaistytas be reikalo. Demokratijoje sąlygomis niekas nebūna patenkintas šimtų procentų. E, atsitinka taip, kai balsuojama veto, e, nepritariant vienam ar kitam dalykui. Dėl to aš, na, aš manau, kad reikia nebalsuojant spręsti šitos dalykus, ne vienbalsiai balsuojant. Taryba tenka tai pripažinti. Ir elgtis dabar reikia išmintingai atsižvelgiant į situaciją. Aš tuo būdu norėčiau pasakyti pirmininkė, kad baigiu savo pasisakymą ir manau, kad reikia, kad būtų ne tik mūsų klausomasi, bet kad būtų mūsų siunčiama žinia perdodama ir toliau ir svarbiausia, kad būtų reaguojama. Ačiū. Sure. Tikrai labai aiškus signalas pirmininkaujančiai valstybei, tarybai. Taigi dabar Pone Meran Bjork, pranešėja dėl sąjungos perkelimo programos. Dėkuoju pirmininkė, taigi kolegos labai aiškiai ir stipriai savo pozicijas išsakė, aš tik tai sureaguosiu. Tai esu atsakinga už perkelimo failą, taigi gruodžio 13 prasidės dėrybos su taryba. Na, ir kaip jau buvo pasakyta, mes norėtume su tuo dirbti kaip su dokumentų rinkiniu paketu prieglopščio darbas yra didelis, mums reikia e, čia nuseklaus darbo ir be visų reikalingų komponentų ta sistema neveiks. Taigi mes esame labai sunerime dėl to, kad Dublino, darbas su Dublinu nejuda. Taigi mes negalime pritarti tam, kad čia darbas nevyksta. Cecilija jau pasakė, kad reikia daug darbo, reikia nuoseklaus darbo. Tačiau aš nemanau, kad taryba dirba nuosekliai. Mes dirbame nuosekliai. Taryba sako, kad reikėtų dirbti su svarbiausiais dokumentais. Tačiau mes manome, kad netoks požiūris turėtų būti priveiktas. Aš, pavyzdžiui, su Erodaku dirbu, mes galime tikrai paspartinti darbus, 9-10 pradėti e, darbą. Taigi, aš nepasisakyčiau, nepritarčiau e, tokiam e, dokumentų atsirinkimui pagal patogumą, kaip kad taryba daro. Taip, manau, kad reikėtų imtis ir kitų dokumentų tam, kad būtų ir sistema tinkamai veikianti, ir visas dokumentų paketas, rinkinys apimamas. Ačiū už Jūsų žinutę, labai aiškia. Na dabar e, žodis Sofijai Netvelt. Ji yra už prieimimo sąlygas atsakinga rengia pranešimą šią temą. Dėkoju komisijos ir tarybos atstovams. Taip, jūs esate tik tai žinių informacijos perteikiai, tačiau pritarčiau tai, ką prieš mane trys kalbėję kolegos sakė. Kasgi mus labai stebina, didžiulis kontrastas yra susidaręs tarp labai labai labai lėto progreso arba praktiškai progreso nebuvimo dėl prieglupščio politikos ir didžiulio greičio, kuris pasirenkamas sudaryti sustarimams su diktatoriais. Štai pavyzdžiui, Turkijos pranešimas akimirksniu buvo patvirtintas. Na, o mes laukiame pozicijos iš tarybos e, pusantrų metų. Tikrai labai keista situacija. Valstybės narės nusprendžia išleisti šimtus milijonų, netgi milijardų eurų e, investuodamos e, į žlugusios valstybės diktatūras, o iškilus mažiausiai, mažiausiai problemai neįmanoma tiesiog prieglopščio sistemų sutvarkyti, kuri ta sistema beveik egzistuoja. Reikia tik tai tam tikras problemas išspręsti, patobulinti sistemą. Ir mes tikimės, kad valstybės narės laikysi savo įsipareigojimų, nes dabar praktiškai tos valstybės narės pažeidžia sutartis valstybės narės neįgyvendina prieglopščio politikos ir apsimeta, kad vieningoji balsuojama dar šiuo klausimu. Juk netaip, netokia tvarka numatyta sutartyse. Na ir galiausiai dar kitas blogiausias dalykas čia, jūs nuvilite, nuvilite piliečius, kaip kad Cecilija Vikstram sakė, žmonės tikisi iš ES rezultatų. Europos parlamentas rodo rezultatus. Komisija irgi tai daro. Tik tai nacionalinės vyriausybės to nedaro. Taigi labai aiškiai rodik, įvardinkime kaltuosius. Nacionalinės vyriausybės rezultatų jokių nerodo. Jie apleidžia vals, valstybių narių piliečius. Kodėl jie taip daro? Jie tai daro, nes bijo piliečių per rinkimus. Piliečiai dabar nori kelių dalykų. Jie nori žinoti, kad mes galime suvaldyti situaciją. Ir žinote ką, mes galime suvaldyti tą situaciją. Mes esame labiausiai išsivystęs ir turtingiausias kontinentas pasaulyje. Daugiau nei 500 milijonų gyventojų turime. Ar mes galime su tą problemą susitvarkyti? Taip, galime. Na ir antras dalykas. Piliečiai nori žinoti, kad migrantų atvykimas niekaip nepaveiks jų galimybių e, bei teisų. Ir aš manau, kad jie yra teisūs, jie teisūs būkštavudami dėl to. Tačiau dabar nacionalinės vyriausybės turi užtikrinti ir patikinti juos, kad jie e, turės darbą, e, užsilavinimą, e, būstą ir panašiai. Dabar manau, kad valstybės narės e, labai akivaizdžiai e, vėluoja, dėlsia šios procesus, o kitais klausimais, kitais procesais e, labai aktyviai elgesi. Nes dabar ta Europos tvirtovė yra neegzistuojanti. Galbūt e, skirkite laiko šiems dokumentams, parenkite realiai veikiančią realią e, prieglapščio sistemą. Na ir galiausiai dėl uh, dokumentų rinkinio požiūrio pritarčiau tik tai kitiems pranešėjams prieš mane kalbėjusiems. Mes dėl to kalbė... balsuosime kaip dėl paketo, dokumentų rinkinio. Paketas tikrai nereiškia, kad čia bus sumažinami, su... pažeminami standartai. Taigi, prieglapšio politika turi atitikti mūsų nustatytus standartus. Ačiū. Dabar žodis Jean Lamberts. Ačiū pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė kolegos. Aš dabar bandau susidaryti viso proceso bendrą vaizdą ir dabar bandau sužinoti, kokį valstybės narės galiausiai iš to proceso nori, ko nori pasiekti. Tačiau man nelabai aišku dabar dėl to paketo, kas vyksta. Taip, kai kurias problemas reikia išspręsti, tačiau kaip Sofi e, tai sakė, tikrai dėl standartų tai nereikėtų nusileisti, negalima jų pamažinti. Ir mane dabar labai stebina, kad e, daug tokių lankščių e, nuostatų nori numatyti valstybės narės reglamente. Taip, šie teisės aktai turėtų pagerinti situaciją valstybėse narėse, taipogi pagerinti situaciją prieglapščio prašymų teikėjų. Na ir dabar net ir valstybės narės e, pripažįsta, kad antriniai e, judėjimai yra labai nepalankiai vertinami tačiau nedirbama su Dublino reglamentu tinkamai. Taigi dabar norėčiau sužinoti, kiek solidariai jaučiasi valstybės narės administravimo, tinkamo administravimo srityje. Na dabar, jeigu norime didesnio dėrėjimo tarp teisės aktų. Tai pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kaip dirbama su nelidimais nepilnamečiais. Ir dabar daug jaunuolių, kurie tikrai galėtų keliauti po valstybės narės, e, nekeliauja. Aš nesu įsitikinusi, kad didesnės atsakomybės suteikimas EASO būtų protingas sprendimas komisijos pasiūlyme sakoma, kad ESO reikės daugiau lėšų. E, kaip žinia, dabartinis biudžeto pasiūlymas jų visų lėšų nepatenkina poreikio. Ir čia sudėtinga būtų prašyti esminių pokyčių, jeigu neaišku, ką teisės aktai čia numatys. Na, o dabar kas dėl solidarumo tarp valstybių narių, norėčiau išgirsti iš tarybos atstovų, e, ką jie mano, ar solidarumas didėja, ar vis dėlto ir toliau e, užsispyrusių tokių valstybių narių, kurios neketina veikti solidarai su kitais, kurios e, nenori dalyvauti tokia bendroje sistemoje. mes visi žinome, kas jie tokie ir galbūt be kai kurių kolegų būtų paprasčiau netgi dirbti vietoje. Kaip žinia, žmonės dirbantis vietoje e, su prieglopšio prašytojais e, geriausiai žino kokią situaciją. Ačiū dabar žodis poniai Vinberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir komisijai, ir tarybai Labai įdomus, įdomi ataskaita apie susiklošiusią padėtę, bet turiu pasakyti, kad dabar dar daugiau man klausimų kilo, negu buvo anksčiau. Taigi, akivaizdu, kad dar daug ką reikia išsiaiškinti. Taip pat tai yra politiškai labai svarbus klausimai. Taip, tiesa, tai yra politiškai labai reikšmingi klausimai visoms valstybėms narėms, kurios turi priimti tuos migrantus Ir tai yra labai svarbus klausimai, turint omenyje, kad artėja rinkimai Švedijoje bus kitais metais. Taip pat komisijos atstovas kalbėjo apie derinimą, harmonizavimą. Aš ne, nesigilinsiu detalės, bet aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, kurį reikia išspręsti, kaip būtų galima suderinti sąlygas ir, ir panašiai. Tai iš kurios valstybės narės kurios valstybės narės naudosime standartus, ar, ar Švedijos, ar kitų šalių, čia yra labai svarbus klausimas. Taip pat, kalbant apie Dublino reglamentą, ir perkelimą. Tai kaip tada bus, kažkuri kita valstybė perims, perims tuos migrantus ir kuri tą padarys. Ir taip pat šimtas tūkstančių, pavyzdžiui, dabar migrantų yra pakeliui į Švediją. Kaip jais pasirūpinti? Ir taip pat 80 tūkstančių turi būti iš, e, jais reikia pasirūpinti ir mes prašėme irgi pagalbos iš ES, bet jos negavome Švedijoje. Taigi tiek klausimų ir aš taip pat manau, kad komisija ir, ir taryba kalbėjo apie tam tikrą fondą, iš kurio, lėšos, kurios, kurio lėšomis būtų galima pasinaudoti uh, finansuojančią politiką, bet kaip valstybės narės, ar jos e, pasirengia yra mokėti lėšas į tą fondą. Ir tikrai būtų labai įdomu žiūrėti, labai įdomu bus stebėti, kaip e, darbas klostysis toliau, kai pirmininkavimą perims Bulgarija. Dėkoju. Okay, Dėkoju. Prieš suteikdama žodį dar kartą ponui Rain ir kolegoms iš Estijos. Štai ką norėčiau pasakyti. Tikriausiai jūs konkrečių valstybių narių a, dabar čia neįvardysite ir bereikalingų vilčių čia gal nesuteikime. Tik tai gal tam tikri politiniai sprendimai turi būti padaryti, kaip kad sakė pranešėjai. Kas dėl kvalifikacijų, tai pranešėjai sakė lygiai tą patį. Mes į tai žvelgime kaip į dokumentų rinkinį taip pat. Taigi čia aiškus skir, skirtumas e, tarp to, kas vyksta agentūroje dėl Rudako ir kitų institucijų. Kaip žinia, paketas turi būti išlaikytas kaip o toks ir standartai negali būti sumažinti. Jūs tikriausiai mums dabar nesakysite, ką konkrečiai kurios valstybės narės daro ar ko nedaro, nebent pirmkiaujantį Estiją sulaužys tokią tradiciją. Na, iš esmės reikėtų aiškaus politinio signalo. kas dėl Dublino. Tai tikrai labai aišku signalą iš mūsų šiandien išgirdote. Turi būti paketo principo e, laikomasi, standartai negali būti sumažinami. Ir mes visi turime patirties, matėme, kaip praeitos kadencijos metu prieglapščio paketas buvo tvarkomas dėl patirties trūkumo. Taigi, tikiuosi, kad suprantate, kaip kokį rimtą darbą atrako, kole, atsak, atra, daro kolegos, atlieka kolegas vietoje. Taigi, tikiuosi, kad tinkamai sureaguosite į tas pastabas. Gal norėtumėte dabar sureaguoti į tam tikrus aspektus. Kai kurie iš jų, iš tų klausimų buvo akivaizdus čia labai aiškus, taigi gal galėtumėte sureaguoti, ponia Ryan. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams taip pat už pasisakymus. Bendras signalas buvo išgirstas, bendras nebuvo išgirsta. Mes suprantame, kad Europos parlamentas e, šią sistemą mato kaip bendrą paketą dokumentų rinkinių Pone Vikstrom apie tai kalbėjo ir čia tikriausiai e, agentūros mandato klausimas šiek tiek kitaip yra įsivaizduojamas. E, komisija tam tik tai pritartų. Mes manome, kad e, naudos e, iš tokio naujojo mandato agentūrai galėtų būti ir trumpuoju laiku, e, trumpu, trumpalaikio laikotarpiu išvelgiama. Štai pavyzdžiui, parama būtų valstybėms narėms teikiama. Mes galėtume e, kaip prižiūrinti instituciją taip pat savo funkcijas užtikrinti. Mes galėtume užtikrinti, kad valstybės narės tinkamai įgyvendina savo įsipareigojimus. Na, o kas dėl paketo požiūrio, tai mes supratome šį pasižymėjome jūsų poziciją. Na ir dar kai kurie kolegos sakė, kad sutartise kalbama apie kvalifikuotą daugumą balsuojant, konsensuso čia reikia. Aš nesu politikas, negaliu. Tiesą sakant, nu, nukrypti nuo savo institucijos pozicijos pasakysiu tik tai, kad nieko nestabina, jog tokiu svarbiu, praktiškai egzistenciniu klausimu, tokiu jautriu klausimu taryba deda visas įmanomas pastangas tam, kad būtų rastas konsensusas, kompromisas ar valstybių narių. Aš tikiu, tikiu kad e, siekiant tvarumo ir gyvendinamumo būsimojo sprendimo e, reikėtų pabandyti kaip įmanoma platesnio konsensuso siekti. Todėl nieko nestebina, kad procesai taip ilgai užtruko. Tai savaime suprantama, tačiau, manau, reikėtų pabrėžti ir pasakyti, kad nežinome, kaipgi ateityje kokia situacija bus. Na ir galiausiai dėl to, kad ponė Lamė atsakė dėl tokio neaiškaus signalo iš valstybių narių, dėl standartų ir harmonizavimo ambicijų. Taip, manau, kad jūs teisi. Tačiau matėme, kad valstybės narės pritarė didesniam harmonizavimo pasiūlymui. Na, tai nėra tokia besalgiška tiesa, bet palyginus su tuo, kas buvo prieš aštuonerius metus, prieš porą metų, tai tikrai valstybės narės vis labiau pritarė harmonizavimui šioje srityje, negu kad anksčiau. Dėkuoju. Ačiū. Jūs tikriausiai, tikriausiai taip pat bandote dabar konstruktyviai prisidėti prie šios diskusijos. Tačiau jeigu aš gerai jūs suprantu, dėl šio klausimo specifiškumo ir didžiulės svarbos valstybės narės e, lankstumo čia į lankščių sprendimų ieško. Ir kita vertus, jeigu ieškosime konsensuso, tai e, ilgai visą tai galėtų už, užtrukti. Taigi, ar teisingai jūs supratau? Taip, jūs teisus, komisija puikiai supranta, žino, kas numatyta sutartise dėl teisėkuros procesų, dėl kvalifikuotos daugumos, tačiau labai svarbu yra pabandyti tai daryti kaip įmanoma daugiau valstybių narių e, tam pritariant. Reikia kaip įmanoma didesnės daugumos, kaip įmanoma didesnio pritarimo ir turint galvoje jautrumą šio klausimo, tai nieko nestebina, kad tarybos būtent tokia, tokia ambicija būtų. Manau, kad supratau, dėl Dublino nieko nestebina, kad tai vyksta. Tačiau, kadangi šis klausimas toks svarbus, reikia konsensuso tarp valstybių narių. Man atrodo, kad pradedu suprasti, apie ką jūs. Pone Sipel, ar dėl darbo tvarkos? Ne, pirmininkė, vieną sakinį tik tai. Taip, galiu tam pritarti. Verta pabandyti įtraukti į šį procesą visas valstybės narės tačiau manau, kad mes tai jau padarėme dėl, dėl dabartinio prieglopščio paketo, kuris vis dar neįgyvendintas. Todėl man atrodo, kad šis argumentas nėra mm, teisingas. Na, taip, čia kai kurie kolegos e, pasisako už e, įtraukimą visų kolegų, tačiau, kaip žinia, kai kurie sprendimai tiesiog neįgyvendinami. Na, galėtume apie tai diskutuoti amžinai, bet e, be galo. Tačiau svarbiausia čia, kad daugumos balsavimas viską nuspręs. Jūs bandote konstruktyviai įsitraukti į šią diskusiją, tam tikras užuominas čia dabar pateikėte. Na, o dabar pirmininkaujančios valstybės vardu, ponė Lus. Ačiū pirmininkė, ačiū parlamentarams už pasisakymus. Štai vieną dalyką reikėtų pirmiausia pataisyti. Šiandieninėje savo kalboje tik taip pat sakysiu, kad nieko nesakiau ir taryba tikrai nesakė niekada, kad Eurodakas ir prieglobšio agentūra turėtų kažkaip tai būti atsieti nuo paketo. Mes tikrai taip nesakėme. Komisija čia taip pasisakė. Taryboje netgi nebuvo apie tai kalbama. Taigi noriu tik tai šį nesusipratimą e, pataisyti, kad nesusidarytumėte klaidingo įspūdžio. Beveik penkerius mėnesius dirbame su šiais dokumentais Taip, kai kur, su kai kuriais dokumentais darbas einasi greičiau. Dėl kai kurių paprasčiau taryboje pasiekti sutarimo e, negu kad dėl kitų dokumentų. Tai yra dėl praktinių priežasčių tikrai strategiškai mes nieko specialiai nedarime, ne, nedarome, specialiai vienų ar kitų uh, um, failų, dokumentų, specialiai pirmų nenagrinėjame. Tiesiog dėl praktinių priežasčių taip nutinka. Tiesiog kai kurie dokumentai yra kompleksiškesni, e, sudėtingesni. Aš tikiuosi, kad jūs tai suprantate, jūs dėl EPR mandato neturite. Ir kaip žinia, visa sistema tokia sudėtinga, kompleksiška, kad viskas remiasi e EPR. 27-28 skirtingos sistemos egzistuoja Europos Sąjungoje. Ir e, dabar mes bandome iš jų padaryti vieną. Pone Vinberg, jau sakė, ties kurią valstybę narę, į, kurią valstybės, į kurios valstybės narės standartus turėtume lygiuotis, kur turėtų būti tas aukso viduriukas. Pirmadienį, pavyzdžiui, prieimimo sąlygų e, direk, direktyvos sprendimas turi būti priimtas. Daug darbo buvo padaryta ir dar bus dirbama. Ir tikrai nemanau, kad neįmanoma dirbti. E, tinkama linkme. Beje, mes labai norėtume padėkoti pirmininkaujančiai valstybei, tiksliau už tai, parlamentui, už pagalbą pirmininkaujančiai valstybei, tarybai, bet turiu pasakyti, kad mes tikrai ne dėl strateginių priežasčių e, tam tikrus dokumentus nagrinėjame greičiau negu kad kitus. Na ir dar buvo užduotas klausimas dėl to, ar taryba laukia tokios situacijos, kai komisija atsiims savo pasiūlymą. Ne, tikrai ne. Mes kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę dirbame šiais klausimais, labai daug susitikimų, posėdžių vyksta. Tiesiog didžiulis darbo krūvis. Čia yra. Ir padaryta pažanga tikrai yra didelė. Ir dar daug tos pažangos reikės padaryti. Bet tai nereiškia, kad turėtume dabar ignoruoti to, kas buvo padaryta. Vien dėl to, kad daug dar liko mums padaryti. Kas dėl praktinio įgyvendinimo. Atsiprašau, kad turiu tai pasakyti, bet komisijos pasiūlymai tikrai nebuvo idealūs. Jūs tikriausiai tai supratote, komisijos e, pasiūlymai tikrai neidealūs, čia nenuseklumo daug buvo e, ir daug ką reikėjo ištaisyti ir dėl tematinio požiūrio, ir dėl mūsų dabar atliekamo darbo. Taigi, siekiant turėti realiai veikiančią sistemą ir siekiant, kad valstybės narės suprastų, kas čia svarbiausia, mums visiems reikalingos tos diskusijos bet galiausiai juk visą tai darome tam, kad sistema būtų geresnė, žmogiškesnė, veiksmingesnė ir kad tokia sistema būtų asperesnė krizėms. Tai, aišku, užtrunka daug laiko. Turiu, galiu tik tai jūs patikinti, kad mes tikrai dirbame ir daug dirbame, mes tikrai neignoruojame to, ką sakėte. Ačiū. Na, išgirdome šokiruojančių žinių, kad ne visi komisijos pasiūlymai yra tobuli. Uh, Aš jau seniai čia dirbu ir turiu pasakyti, kad nepirminkančios valstybės tai yra klaida, tai yra valstybių narių klaida, kai yra daug nesutarimų, taigi nenorime viso to svorio dabar suversti ant Estijos pečių, jūs turite iš tiesų sudoro, su, susitvarkyti su visais valstybių narių pagėdavimais ir aišku yra praktinių klausimų. Čia yra daug labai tikrai patyrusių kolegų, kurie dirba ties teisėkuros klausimais. Ir aišku, kai kuriais klausimais užtrunkama ilgiau, kitais atvejais trumpiau. Ir politinių priežasčių, kodėl taip yra, mes puikiai tai suprantame. Ir, pažiūrėjau, ponė Lambert dėl agentūros rengė klausimą praeitais, praeitos kadencijos metu. Taigi iš tiesų tai yra patyrę kolegos dirbantys šiame komitete. Taigi mes išsakėme politinių aspektų ir mes, kaip sakėme, negalima sumenkinti standartų, tą sakė ir pranešėjai. Ir džiugu, kad tas buvo pabrėžta. Džiaugiuosi, kad pranešėjai sugebėjo atvykti pirmadienį į šias diskusijas ir dėkoju visiems pranešėjams, kurie pasisakė ties apie tai. Ir norėčiau padėkoti jiems taip pat už sudėtingą darbą. Libe komitetas dirba iš tiesų labai intensyviai ir dirba ir komiteto sekretariatas, darbuotojai dirba galbūt daugiau nei bet kas kitas kartu, aišku, su pirmininkaujančia valstybė. Ir taip pat komisijos darbuotojai irgi visi labai daug dirba, taigi turime ir tai paminėti šiandieną, nes turime beprecedentinį klaus, klausimų skaičių. Ir dėkoju visiems kurie dirba ties tais klausimais, bet politiniai klausimai šiandien buvo labai aiškiai išsakyti, dėkoju už tai pranešėjams ir dėkoju visiems už labai naudingas, sąžiningas diskusijas apie prieglopšio paketą. Ačiū komisijos ir tarybos atstovams. Kolegos, pereisime prie kito klausimo, ketvirtojo klausimo, dėl pažeidimų procedūros dėl prieš Junktinę karalystę dėl laisvo judėjimo ir paprašyčiau kolegų pasiruošti diskusijoms. Uh, Kolegos, kadangi vėluojame ir pradėjome šiek tiek vėliau, nes uh, suteikiau daugiau laiko kolegoms atvykti į posėdį, taigi dabar iš karto nedelsdami pereikime prie kito klausimo. Taigi, kaip sakiau, tai yra pažeidimų procedūra dėl laisvo judėjimo ir trumpai paaiškinsiu, apie ką eina kalba. 25 rugsėjo dieną mes pakeitėme Europos komisiją į Libę komitetą, kad būtų galima aptarti raštu pateiktą klausimą, kurį pasirašė nemažai narių dėl pažeidimų procedūros prieš Junktinę karalystę, dėl laisvo judėjimo direktyvos taikymo. Ir į tuos klausimus nebuvo atsakyta laiku. Taigi pagal 130 taisyklės ketvirtą punktą, pagal mūsų darbo, darbo tvarkos taisyklės, komisija privalo atvykti į komiteto posėdį ir pateikti atsakymą žodžiu. Libė komiteto nariai mano, kad tas pateiktas atsakymas nebuvo tenkinantis, pakankamas pagal tą taisyklę, taigi buvo pasiūlyta pakviesti komisijos narę Jurovą, kad ji patirtų daug informacijos šiuo klausimu. Komisijos narė Jurova negalėjo atvykti šiandien į posėdį, tačiau e, Marija Boulanger, kuri atsakinga už piliečių teisų ir laisvo judėjimo padalinį, pateiks mums daugiau informacijos šiandieną. Taigi, ponė Bulanger, dabar jums žodis, kad pateiktumėte mums atsakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad kol kas negaliu pasakyti, ar komisija kreipsis į teismą dėl piliečių teisių direktyvos įgyvendinimo ir kiek tai yra susijęs su nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos narystė ir privalomų sveikatos draudimu. Pradžioje norėčiau paaiškinti, kad prašymas dėl neaktyvių piliečių, kad jie turėtų išsamų sveikatos draudimą. Tai yra numatyta laisvo judėjimo direktyvoje ir konkrečiai 7.1b straipsnėje. Taigi dabar kyla klausimas, ar narystė nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje gali būti laikoma kaip išsami sveikatos draudimo, kaip išsamus sveikatos draudimas, ar neaktyvus. Ar neaktyvus piliečiai gali, turi turėti privatų sveikatos draudimą? Komisija vis dar vertina tą atvejį Aš puikiai suprantu, kad jūs manote, kad tas vertinimas užtruko per ilgai, bet vis tiek labai prašau jūsų leisti man pabrėžti, kad tam, jog būtų surinkti visi argumentai bylai kelti teisme, visi argumentai ir kontraargumentai turi būti labai atidžiai išanalizuoti. Deja, tam reikia daugiau laiko, nei buvo manoma pradžioje, taigi aš norėčiau pereiti prie kitų klausimų, ypatingai trijų procedūrų politikos konteksto ir pažeidimo turinio. Dėl, pagal, dėl, apie procedūras norėčiau pabrėžti, kad šis pažeidimas yra kur kas platesnio klausimo dalis, klausimo, kuris yra susijęs su tuo, kad reikia patikrinti, kiek Junktinės karalystės teisės aktai atitinka laisvo judėjimo direktyvą. Kalbant apie pažeidimo bylos apriepti, 2000 2011 metų byloje buvo keliami du klausimai. Buvo iš 200 atitikties klausimų, kuriuos komisija identifikavo ir iškėlė bendraudama su Junktinės karalystės atitinkamomis institucijomis. Ypatingai nuo 2009 metų komisija pradėjo 27 tyrimus dėl ES įstatymo dėl ES piliečių teis, laisvo judėjimo pritaikymo. Junktinėje karalystėje. Taip pat norėčiau paminėti, kad skundai, piliečių skundai susijęs su laisvo judėjimu Junktinėje karalystėje yra susijęs su 1,4 procentų visų skundų, kuriuos gauna Europos komisija. Junktinės karalystės pažeidimo byla yra sudėtingas klausimas ir komisija nuolatos palaiko ryšius su Junktinės karalystės institucijomis ir komisija ėmėsi įvairių žingsnių, kad pasiektų pažangos šioje srityje. Komisijos atliekami tyrimai dėl įgyvendinimo problemų, dėl ES teisės akto, dėl laisvo asmenų judėjimo Junktinėje karalystėje irgi juos atsižvelgiama bendradarbiaujant su Junktinės karalystės institucijomis ir uh, norėčiau dabar pristatyti politikos kontekstą. Kontekstą, rodantį, kad ši pažeidimų procedūra yra viena iš konteksto dalių. Kai 2006 metais įsigaliojo direktyva ir galiausiai ji turėjo būti perkelta Junktinės karalystės teisyną, Junktinė karalystė pirminės perkelimo priemonės įgyvendino ir pataiso tuos įstatymus kasmet, maždaug 1,4 procentai visų pataisimų su tuo yra susiję. Tai faktiškai du pakeitimai kasmet to įstatymo įvyksta. Nes karalystės įstatymo keitimas yra susijęs ir su administracinių gairių keitimu. Ten yra pateikiamos nuorodos darbuotojams, pareigūnams, kurie atsakingi už to įstatymo įgyvendinimą. Ir kaip žinia, tokios gairės yra labai svarbios, kalbant apie pažeidimo procedūrą. Kai buvo pradėta pažeidimų procedūra 2011 metais, Teisingumo teismas pateik, pateikė penkis sprendimus, kur interpretuojamas laisvas piliečių judėjimas ir atitinkamas teisės aktas ir taip pat numatytos sąlygos, kaip ES teisės aktas dėl laisvo asmenų judėjimo yra, yra papildoma juo neaktyvių ES piliečių, piliečius reglamentuojančių teisės aktų. Sprendimai dėl ekonomiškai neaktyvių ES piliečių, juose yra reikalaujama, kad iš esmės būtų išanalizuota teisinė padėtis, ypač kaip komisija interpretuoja formalų pareiškimą ir argumentuotą nuomonę. Taigi reikia pažymėti, kad Junktinės karalystės pažeidimų procedūra viduje yra labai aktyviai analizuojama komisijos. Byloje komisija prieš Junktinę karalystę 17 metų rugsė, e, va, vasarą. Komisijos tarnybos reguliariai vis, per visus praeitus metus analizavo situaciją ir reikia pakartoti, kad komisija, aišku, turi veikti pagal teisinius principus, laikantis teisinių bylos argumentų mes turime atidžiai išanalizuoti precedento teisę dėl ekonomiškai neaktyvių ES piliečių prieigos prie tam tikrų išmokų. Ir aš paminėsiu kelias bylas, kurios ypatingai svarbus. Break Donald, Amenabavič, Kosernietė byla, Komisija prieš Junktinę karalystę, šita byla ir taip pat Guza byla, kuri dar svarstama. Kaip jau buvo pasakyta, ir tai dar pakartosiu, komisija prieš Junktinę karalystę byloje. Čia irgi buvo padaryta išvada, kad reikia pasitelti labai svarius teisinius argumentus. Dabar naujausia precedento teisė dėl privalomos sveikatos draudimo reikalavimų. Pagal precedento teisę gali, gali kilti gali valstybės narės gali atsisakyti suteikti ekonomiškai neaktyviems piliečiams prieigą prie sveikatos priežiūros sistemos. Ir tuo pat metu jie turėtų pasirūpinti, kad tokie asmenys ne būtų iš jų atimta galimybė tenkinti gyvenimo status atitinkančias sąlygas tam, kad galėtų jie vėliau gauti tą privalomą į sveikatos draudimą. Taigi, tokiu atveju piliečiai turi uh, turėti teisę proporcingai prisidėti prie tos e, sveikatos draudimo sistemos valstybėje narėje, kur jie paprastai gyvena. Kalbant apie Junktinę karalystę, nepaisant to, kad afiliacija prie Junktinės karalystės sveikatos sistemos nėra išsami, nuos, išsamus sveikatos draudimas, tačiau tokie ES piliečiai nemokamai gali naudotis paslaugomis tomis pagal Junktinės karalystės įstatymus. Ir kadangi piliečiai neturi registruoti Junktinės karalystės karalystė gyvenamosios vietos, tuomet reika, reikalavimų sąlygų tenkinimas dėl išsamaus sveikatos draudimo yra susijęs ir su afiliacija nėra susijęs su afiliacija nacionalinėje sveikatos sistemoje. Taigi čia yra tam tikras prieštaravimas ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad Junktinė karalystė 50 straipsnio dėrybose laikosi štai kokios pozicijos. Tiek savo 17 metų pozicinėme dokumente, taip pat ir pastarosiuose publikacijose, kur yra paskelbimos administracinės procedūros, jos buvo paskelbtos šių metų uh, lapkričio 8 dieną Junktinė karalystė tvirtina, kad jie nereikalaus įrodymų, kad ekonomiškai neaktyvūs piliečiai anksčiau turėjo išsamų sveikatos draudimą tam, kad jie būtų laikomi nuolatiniais šalies, šalyje gyvenančiais asmenimis. Ačiū, iškart prie, perėsiu prie autorės klausimo, pasisakymo, prašau, Sofintveld klausausi to paaiškinimo ir bandau įsivaizduoti. Kaip jautiesi, jeigu esi ES pilietis, gyveni Junktinėje karalystėje, tavo pašto dėžutėje yra laiškas, kur pasakyta, kad tu būsi deportuotas iš šalies, nes nepateikiai to CSI reikalavimo. Tai kaip tu tada jausies to išklausęs? kas buvo pasakyta. Pavyzdžiui, tu gyveni toli nuo šeimos, turi, turėjai palikti savo namus, praradai pensiją ir panašiai. Ir štai dabar, vat, jums yra komisijos atsakymas. Ir tada, pirmininkė, pradžiai reikia pasakyti, kad aš suprantu, kad ponia Bulanger yra tik tai atstovė ir mes neturime tos, to pasimtinė tokia jos kaip ir nušauti, kaip, kaip yra sakoma, bet aš manau, kad atsakymas turi būti patikimas politinių lygmenių. Tai kur yra komisija? Kur yra komisijos narė? Aš suprantu, ji labai užsiemusi, bet kalbame apie 3,3 milijono ES piliečių, kuriems turi tarnauti Europos komisija. Ir štai toks atsakymas. Jūs rimtai? Mes kalbame apie žmonės, kurie išgyvena egzistencinę krizę dėl savo ateities, jiems neramu. Ir ką mes čia gauname? Gal komisija netgi manęs ir galėtų paklausyti? Man šitas atsakymas yra absoliučiai, net nežinau, ką pasakyti. Jūs pradėjote pažeidimų procedūrą 2012 metais, prieš penkerius metus ir dabar jūs sakote, kad vis dar tyrėte ir netgi bandote dabar kaltinti Junktinės karalystės e, vyriausybę, nes jie nuolatos keičia įstatymą. Taip, aš suprantu, Junktinės karalystės vyriausybė yra chaose. Bet tai nėra pasiteisinimas. Jūs turite įgyvendinti es teisės aktus. Komisija turi atlikti savo pareigą. Ir man tikrai atrodo, kad jie rimtai turi panalizuoti dabar variantus pateikti, aš gal, svarstau galimybę pateikti, paduoti komisiją į teismą dėl to, kad jūs nesimat veiksmų, jūs nuvilėte ES piliečius. Ar jūs suprantat, ką aš sakau? Piliečius tai yra žmonės, kurie jums moka atlyginimus pirmininkė, atsiprašau, bet kalba eina apie realius žmonės, kurie gyvena realų, realius gyvenimus, kurių išlikimui kilo pavojus. Tai yra neprimtina ir tai netgi nesusijęs su partinė politika. Pirmininkė, aš klausiu jūsų, ką darys šis parlamentas dėl to? Mes negalime to kartoti nuolatos ir pykti ir nusivilti, kai komisija visiškai nieko nedaro. Ką mes darysime, pirmininkė? Ką mes darysim? Prieš suteikdama žodį poniai Lambert dar norėčiau patvirtinti tai, ką jūs sakėte. Tai yra antrosios diskusijos apie tai ir aš pakviečiau komisijos narę šioms diskusijoms, taigi jūs tikrai esate visiškai teisi, kad turėjo tai būti aukštesnio lygmens, politinio lygmens diskusijos. Tai yra tiesa, tą pasakau ir, ir informuodamas kitus kolegas, tačiau komisijos narė netvyko. Tas irgi tiesa. Pone Lambert. Aš visiškai pritariu tam nusivylimui, kurį išsakė Sofi. Ir aš suprantu, kad kalba eina apie čia kelis dalykus. Pirmiausia, taisyklės ir terminai, per kuriuos valstybės narės sureaguoja į kažką. Aš peticijų komitete šiame parlamente dirbau ilgą laiką, tai puikiai žinau, kad valstybės narės tikrai vilkina ir neskuba atsakinėti. Tačiau taip pat čia yra ir politinio sprendimo klausimas. Sprendimo, kuris turi būti priimtas ne tik šio klausimu, bet ir kitų klausimų atžvilgių. Būtent, kad komisija žengia atgal, o ne į priekį kalbant apie Junktinę karalystę ir visą tą situaciją, ar dar viskas buvo daroma prieš referendumą ir kai, tuo metu, kai jis įvyko. Ja, ir kiek aš suprantu, na, tai yra politika, bet ką tai reiškia žmonėms, paprastiems žmonėms? Jie susiduria su labai didžiuliais sunkumais. Ir žinome, kad sveikatos draudimo aspektai Junktinėje karalystėje, ne tik tenais, bet ypač Junktinėje karalystėje, yra tas rytis, kur valstybės narės susiduria su daug rūpeščių dėl to, kad keičiamos taisyklės, apie tai nėra informuojami žmonės ir bent jau nėra tinkamai informuojami tie asmenys, nėra jokios informacijos ir mano tarnyba tikrai kartais susisiek, žmonės susisiekia su mano biuru apie tai, kai matome, kad tai pakeičiamos taisyklės, niekas apie tai informuojama, tos taisyklės irgi nėra aiškios, nepateikiam, ne, ne, ne, neįdedamos į tinklapius ir panašiai, žmonėms labai sunku sekti padėtį. Taigi aš manau, kad mes tikrai turime šiame komitete aiškiai išsakyti savo nuomonę komisijai dėl to, kad trūksta veiksmų. Uh, Aš suprantu, kad viską norite jūs padaryti tiksliai, kad yra visokių kitokių veiksnių, bet čia yra tas rytis, kur jeigu būtumėme ėmėsi veiksmų anksčiau, tai būtų iš tiesų labai sveikintina. Ir tai būtų gerai ir Junktiniai karalystė, ir valstybėms narėms, nes kaip stebime dabar Junktinė karalystė dabar, kurios, aišku, situacija yra ypatinga, nes jie pakeliui iš ES, bet yra kitų valstybių narių, kur mes irgi žinome, kad dėl laisvo judėjimo direktyvos įgyvendinimas nevyksta taip, kaip turėtų būti. Pavyzdžiui, studijos peticijų komitete tai rodo. Ir kas kart, kai mes matome, kad komisija vengia veikti, tai iš tiesų kaip yra ir paskatinimas toms kitoms valstybėms narėms nesirūpinti dėl to. Ir tai yra blogos administracijos pavyzdys, ne to iš mūsų tikisi piliečiai. Ačiū. Dėkoju, dėkoju Jums abiems už tai, ką Jūs pasakėte. Aš suprantu, kad čia yra nemažai emocijų. Ir aš turiu irgi pripažinti, kad ir mano, tarny, mano biuras susiduria su, su tokiais skundais gan dažnai. Ir aš minėjau ir politinį lygmenį, ir ponia Intveld buvo labai visiškai teisi. Ir atsakymas iš komisijos, kurį mes gavome, uh, Matyt, tiek, kiek mes galime kol kas tikėti šiuo momentu, o politiniu lygmeniu tas klausimas kol kas nėra sprendžiamas ir aš manau, kad koordinatorių posėdėje turime iškelti šį klausimą, nes, kaip sakė ponė Lambert, komisija turi veikti, turime žengti pirmin ir žiūrėti, kaip ten viskas toliau klostysis. Turint omenyje, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ir Tikrai abi pasisakiusios narės pasakė labai aiškiai, apie ką eina kalba ir ko mes tikimės iš komisijos. Taigi aš dabar gal paliekame viską taip, kaip yra, iškelsime šį klausimą koordinatorių posėdėje. Saufi, gerai trumpai. Taip, koordinatoriai turi priimti sprendimą, tačiau gal galime tą padaryti greitai, nes jau praėjo pusantrų metų tiesiog žmonės jau daugiau negali taikstyti su tuo, gal nevilkinkime savaitėmis ir mėnesiais, bet imkimės veiksmų greitai. Aš įtrauksiu 6 gruodžio į darbo atvarkę koordinatorių posėdžio. Bet prieš tai, aišku, aš dar pasirūpinsiu, kad visi puikiai suprastų, apie ką eina kalba. Ir aš parengsiu iš anksto planą 6 gruodžio posėdžiui. Taigi, dėkoju. Ačiū. Dėkoju komisijos atstoviai už tai, kad atvyko ir, aišku, mes tą klausimą iškelsime per kitą koordinatorių posėdį. Ačiū, kolegos, trilogo posėdis manęs laukia. Taigi, ponia Kinga Gal perims pirmininkavimą likusiems posėdžio klausimams. Taigi, ačiū Kinga, prašau. afternoon, colleagues. So let... Gerbiami kolegos, darbuokime toliau. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema ETIES dabar. Pati esu pranešėję šiuo klausimu, tad jums leidus tarčiau keletą žodžių, o paskui suteiksiu žodį kolegoms. Europos komisija pateikė siūlymą, kuris numato įdėkti e, tas pasiūlymas buvo teiktas 16 metais, e, siūlymas įdėkti šią sistemą, spalio 19 dieną buvo balsuota dėl to ir mes gavome įgaliojimus pradėti trilogo susitikimus su taryba ir komisija, kadangi uh, plenarinėme posėdėje gavome galiojimus, jau, jau dabar yra įvykę du trilogo susitikimai, lapkričio 16 ir kitas spalio mėnesį, ir kitas yra numatytas štai dabar trečiadienį. Tie trilogai rodo, kad teisės aktų leidėjai žino, koks svarbus yra šis klausimas, koks jis yra prioritetinis ir yra reiškiama valia rasti kompromisus ir pasiekti gerą rezultatą. Tad norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti šešėlinims pranešėjams, todėl kad jie labai aktyviai dalyvavo šį klausimą svarstant. E, taip pat ačiū Jums už veiklą trilogo metu. Šeši susikimai įvyko dėl techninių klausimų, susikę patarėjai, padėjėjai, e, mūsiškiai ir tarybos bei komisijos personalas e, Taip pat e, noriu padėkoti ir padėjėjams, kurie skyrė daug laiko tiems visiems sustikimams renkti. Jau yra įvykusių, kaip jau sakiau, sustikimų, posėdžių. Aš pati labai aiškiai visų tų sustikimų metu stengiausi paaiškinti mūsų poziciją, ginti mūsų tekstą E, taryba savo pozicijos laikosi labai kietai ir štai dabar komisija pasiūlė gerų visai minčių, kur būtų galima ieškoti kompromiso. Labiausiai probleminiai klausimai yra, pake, yra įtraukimas keliminio transporto ETS ir taip pat e, patekimo sąlygos ir panašiai e, duomenų rinkimas ETS sistemoje. E, taip pat e, sąnaudos susijusios su eties išlaikymu ir panašiai. Tikiuosi, kad e, rasime tinkamus kompromisus. Mano supratimu, būtina ir toliau tęsti savo pozicijos gynybą. Ir kitų trilogų metu turime ir toliau laikytis tų trijų principų, kurie, kurie yra tokie, eties neturi pabloginti situacijos e, žmonėms, kuriems reikalingos vizos. Eties neturi būti griežtesnė, smulkmeniškesnė sistema. Eties turi ESAS ir atvykimo išvykimo sistemos nuostatas. Tai turi būti nuoseklus sprendimas, atitinkantis ankstesnius sprendimus. Ir reikėtų vėlgi iš žmonių, kurie tą sistemą nori naudotis, nereikalauti daugiau, negu prašo kitos tos sistemos. Ir dar labai vienas svarbus dalykas. Neturime pernelyg apkrauti to mechanizmo, kuris kuris e, turi veikti sklandžiai. Mes nuo pat pradžių pradėjome ieškoti kompromiso, vyrauja gera valia ir tikimės, kad viskas tęsis toliau. Jeigu bus pasiektas taip vadinamasis geras kompromisas, tai reikš, kad galiausiai niekas nėra patenkinta šimtų procentų, bet uh, būsime ko gero pasiekę tai, kas numatyta mūsų darbų kalendorijoje. Tiek kol kas galėčiau pasakyti ir be abejo, jeigu bus kažkokių pasiūlymų, pagerinimų, galėsime visada grįžti prie jų ir juos detaliau aptarti. Pone pirmininkė, pone pranešėja. Na štai, net giminės supainiojau, nes prancūzų, dėl, dėl prancūziškų pareigybių moteriškos giminės vartojimo vyksta daug diskusijų mano šalyje. Tai štai susipainioju ir aš, sako kalbėtoja. Na štai, savo uh, frakcijoje mes turime tokių momentų, kur mums neleidžia pritarti šiai temai. Ir toliau tenka apgailestauti dėl to, kad esame labai skubinami priimti šiuos teisės aktus O turime žinoti, kad 2020-aisiais tik ta sistema bus įdėkta. Tad galėtume pasiskirti savo keletą mėnesių papildomų ir netidėliodami darbo ilgiems metams jį užbaigti, pasirinkdami savo šiek tiek daugiau laiko. Komisija ir taryba e, regis tam nepritarė ir nori, kad tarp šio e, Estijos surinkavimo metu turime užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Noriu pasakyti, kad Estijos sistema E, yra skirta pirmiausia žmonėms, kuriems nereikia vizos. Aš tai tą vadinčiau žemų kainų vizos suteikimu, tą reiškinį. Na, suprantu, ką jūs mums sakėte. Eties be abejo, ta sistema neturi būti ta sistema, kur prašoma daugiau informacijos negu iš vizos prašytojų, nes priešingų atveju ta sistema būtų nelogiška. Tad turime labai atidžiai tvarkyti surinktus duomenys, jo lab, kad didelis tų duomenų kiekis yra paremtas deklaracijomis pateiktomis. Ir aš nematau, kodėl tos papildomos deklaracijos, kai kieno požiūrių atneša papildomo saugumo. Kur tas papildomas saugumas? Tiesiog bus surinkama papildoma masė papildomų duomenų. Mane labai pritrenkė tarybos poziciją, prie jos atrodo prisijungė ir komisija, anksčiau taip nebuvo, bet dabar ir vieni ir kiti mato taip pat, tai yra sus, klausimas susijęs su tranzitu keliaujančiais keleiviais. Manau, kad mes ko gero atgrasysime žmonės keliauti tranzitu per ES teritoriją. Iki šiol tai buvo. Aš neturiu tokio įpročio ekonomiškai iš karto analizuoti situaciją, bet šiuo atveju man siūlymas atrodo labai nelogiškas. Koks yra mūsų tikslas? Mūsų oro bendrovės praras klientus, tai yra akivaizdu iš karto. Ir pirmiausia, tos oro kompanijos, kurios dirba rytuose, rytų šalyse. Taigi tekstas iš esmės gal yra neblogas, bet mes manome, kad reikia dar patirbėti, kad tas tekstas galiausiai būtų kuo išmintingesnis. Manau, galiu, galiu taip sakyti. Taip jau atsitinka kartais, kad žmonės tą išmintį praranda, jie nori, kad būtų saugoma viskas visame kame, nori rinkti masę papildomų duomenų ir nesupranta, kad tai nepadeda apsaugoti nieko, o tie duomenys yra panaudojami tam, kad žmonės pajustų dar didesnį nesaugumą. Būtent dėl to e, toks svarbus yra duomenų saugojimo klausimas. Būtent dėl to taip svarbu turėti problemai proporcingą duomenų kiekį. Ir dėl tranzito dar, man atrodo, kad e, teisingumo teismo jurisprudencija turėtų būti taikoma bent jau tranzitu keliaujantiems asmenims. Manau, kad tuo irgi siūlymu būtų galima pasiremti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, poniai Veržė. Jeigu daugiau niekas žodžio neprašo, tai tuomet apibendrinsiu, pasakydama, kad daugelis iškeltų klausimų yra svarbus, aktualūs skirtumų yra, bet galiausiai kompromisų ieškoma bendradarbiavimo dvasia. Ir mes ieškosime dar kompromiso kito trilogo posėdžio metu ir galiausiai turbūt galėsime ir toliau sėkmingai dirbti su Europos komisija. Kol kas tiek būtų šio klausimų kolegos ir keliaukime prie kito darbo tarkis klausimo. Tai yra organizuoto nusikalstamų internete grėsmių vertinimas. Šis pranešimas apima e, su įvairiausius organizuotų nusikalstamumų susimusius elementus, čia įtraukti tai įvairių subjektų su tuo klausimu. Ponas Hamam yra iš kovos su kibernetiniais nusikaltimais centro, jis mums pateiks šiandien turimą informaciją. Čia taip pat kalbama ir apie interneto įvairius ypatumus, nusikalstamumą internete ir vadinamą į darknet. Tad kviečiu Jūs pristatyti savo pranešimą. Ir Jums skiriama 10 minučių, paskui išklausysime Europos parlamento narių. Prašau. Thank you, Mrs. Chair, and, uh, thank you, honorable members. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamybė komiteto nariai, dėkoju, kad suteikite man galimybę pristatyti uh, E, tą ataskaitą apie kovą su organizuotu elektroniniu nusikalstamumu. Pranešimas svarbus tuo, kad štai e, turime e, tokį produktą, kuris leidžia pasižiūrėti, kaip kovojama su e, skaitmeniniu organizuotu e, nusikalstamu Europos Sąjungoje svarbu išsiaiškinti, kokie yra iššūkiai, kokios grėsmės, kad galėtumėm numatyti priemonės per artimiausius 12 mėnesių. Čia taip pat pateikiama ir rekomendacijos e, teisės aktų kuriejams ir taip pat informacija politikos formuotojams. Kaip visą tai tarpusavį suderinti, mes turime tam tikras struktūras, kaip gauti tą informaciją. Ji ta informacija yra apibūdinta apibendrinama, analizuojama Europole ir e, e, veikia moksliniai centrai, veik, taip pat pasidėlkiami akademiniai konsultaciniai pranešimai. Kokios temos apimamos pranešime? Pirmiausia, apimamos trys svarbiausios rytis, jumi trys tikslai. Būtina kovoti su aukštų technologijų nusikaltimais, su elektroniniu nusikalstamumu ir taip pat susijusioms temoms, tokioms kaip pavyzdžiui mokesčių veigimo įvairios schemos ir struktūros, e, iššūkiai susijęs su didžiaisiais duomenimis ir klausimais tokiais kaip e, kibernetinio nusikalstamumo ir terorizmo sąsajos. Mes esame parengę e, tinklalapį 2014 metais, paskui rugsėjai 15 buvo paskaptas pirmas pranešimas, kuris irgi buvo patalpytas mūsų tinklalapyje. Šalia šių visų temų turime ir kitų egzotiškų temų, kurias galėtume paminėti. Pavyzdžiui, mes. E, pavyzdžiui, pasisakėme apie kvantinį kodavimą ir e, kaip tik stengiamės išsiaiškinti, kokį vaidmenį čia vaidina robotikos sritis. Mes šiemet, pavyzdžiui, elektroninių sistemų. Mes analizavome tokią problemą, kaip įsilaužimas elektroninės sistemas. Ir čia svarbus yra šalia to dar keletas dalyka, tokių, dalykų, tokių kaip teisėkuros įvairūs aspektai ir panašiai. Aš dar norėčiau paminėti keletą dalykų, tarp kurių Mirai Botnet. Tai e, yra dalykas sukurtas praeitų metų pabaigoje. E, čia apimamas daiktų internetas pirmiausia ir iš to buvo padarytas vienamasis botnet. E, tai yra tokie piktavaliniai interneto puslapiai ir svarbu numatyti kovos priemonės su jais. Jiems užkertamas kelias prieigai prie interneto. Tai yra tas dalykas, kuris jau buvo numatytas seniau, bet štai pagaliau pirmą kartą nusikaltėliai pasinaudojo tą galimybę griebti šio nusikaltimo. Jeigu, pavyzdžiui, taip atsitiko, kad jūs savo ekrane pamatėt štai tokį puslapį, pamatote, kad jūsų puslapis yra užrakintas, tai be abejo, to, gal tai nėra pats gražiausias pasaulio puslapis, bet, na, veikia žaibiškai šita problema, tai rodo, kas gali nutikti, jeigu nusikaltėliai įsilaužia sėkmingai ir uždaro jūsų visas sistemas. ir pas, e, vėliau e, ta sistema, tas virusas buvo padintas Backrabbit, ne aš sugalvojau tą pavadinimą. Ir iš tikrųjų tai kelia didžiulę grėsmę visiems. Štai matote tendencijas ir grėsmės 17 metais numatytas jokta. Daug kas iš to, kad čia galite pamatyti, yra paremta tuo, kas jau buvo kalbėta, siūlant teisės saugos įvairiausius sprendimus. Skiriasi šiek tiek tie iššūkiai, kurie minimi čia ir su kuriais susiduria pramonė. Ir Be abejo, tos grėsmės yra tas dalykas, kuris kyla nuolatos ir taip ir bus ir ateityje. Daug kas yra susijęs su daiktų internetu, nes vis daugiau daiktų yra prijungta prie interneto ir tie daiktai gali irgi tapti e, tų išpolių internetinių taikinių. Ir tie, tie, tos, tos visos elektroninės priemonės tampa savotiškais ginklais. 20 milijardų tokių štai internetinių ir prie internetų prijungtų daiktų galėjo tapti taikiniais. Ir be abejo, tai kelia didelį susirūpinimą. Jūs, kaip žinote, daug diskusijų kyla dėl to, kaip tą problemą būtų galima spręsti. Ypač svarbu, aišku, dirbti kartu su tų elektroninių daiktų e, prijungiamų prie interneto kūrėjais. E, būtina diskutuoti apie tai, kaip tų daiktų visų naudojimo sąranga galėtų būti saugesnė. Viena iš svarbesnių grėsmių yra susijusi su nepilnamečių apgaudinėjimu ir taip pat e, seksualiniu priekabiavimu prie jų. Ir duomenų spragos vėlgi labai kita, kita svarbi grėsmė. Piknaudžiavimas vadinamojų dark web. Ta pasitelkia nusikalstamos struktūros. Mes joktoje apie tai esame diskutavę, vertinę šią grėsmę. Tai yra ne tik grėsmė, e, be, kažkokia bendra grėsmė skatinanti nusikalstamumą, bet tiesiog daug nusikalstamų struktūrų pasitelkia būtent šią priemonę. Ir tiesiog kiekvienu atveju reikia prižiūrėti technologijas priemonės ir analizuoti, kaip nusikalstėliai gali pasinaudoti jomis. Be abejo, nusikalstamos struktūros keičia technologijas, labai greitai prisitaiko prie naujų sprendimų, turi tam daug galimybių ir tai taip pat reiškia, kad teisėja sauga, teisėja kūra turi būti tokia, kuri leistų veikti greitai. Konkretus pavyzdys galėtų būti pernai įvykdyti veiksmai e, rinkoje Exploit Kit. E, Exploit Kit buvo pastebėta, kad yra naudojamasi internetinė programa ir ta programa buvo aptikta, šis tinklapis buvo uždarytas ir buvo pasinaudota vadinamąją spam sistema arba sukčiavimas e, pasitelkiant kredito korteles. Kai kuriuose šalyse, tokiuose kaip JAV pavyzdžiui, e, to pobūdžio sukčiavimo problemų kyla nuolatos. Nesinaudojama pačiomis šiuolaikiškiausiomis technologijomis. Čip and pin, pavyzdžiui, bet pasitelkiamus kitus priemonės. Štai keletas konkrečių pavyzdžių. Kadangi šiek tiek vėluojame, tai labai trumpai pakalbėsiu apie svarbiausius dalykus. Kalbėjome apie programinę įrangą, kuri gali būti piktavališka, taip vadinama, įranga, kuri klesti ir toliau. MVI ar BAKI, pavyzdžiui, sistemos gali būti pasitelkiamos taip pat galiausiai E, labai svarbi problema - vaikų išnaudojimas internetu. Aš jau kalbu, kalbėjau apie tai, kaip vaikai yra seksualiai išnaudojami pasitelkiant internetą. Nusikaltėliai pasinaudoja prekyboje esančiomis priemonėmis tam, kad galėtų gauti turinio, seks, seksualinio turinio susijusio su vaikais e, nusikaltėliai plačiai naudojasi šią galimybę, e, skleisdami, pavyzdžiui, pedopornografinę medžiagą. Jie yra taip pat išsinagrinėję pačias įvairiausias priemonės susijusias su kodavimu, jie labai toli pažengę, todėl juos aptikti labai sunku. Ir galiausiai kalbėjau apie tas pramonės šakas, kurios labiausiai kenčia nuo mokėjimo sukčiavimo, tai yra oro bendrovės, taip pat būsto bendrovės. Yra vadinamųjų CP sukčiavimo ne, nemažai atvejų. E, Cheap and pin sistema plačiai naudojama JAV. Darknet sistemą. Tai yra e, tie tinklalapiai, kurie yra susijęs su vairiomis nusikalstamumo struktūromis ir formomis. Ir galiausiai tai yra e, dalykas, kuris naudojamas e, elektroniniam nusikalstamumui ar skaitminiam nusikalstamumui ir kitos, kitoms nusikalstamumo rūšims. Pavyzdžiui, kalbant apie E, voktus ginklus, kalbant apie įvairius kitus sukčiavimo panaši, ar panašius atvejus plačiai naudojamasi ta sistema. Socialinė inžinierija. Kai rengiami labai kartais gudriai parengti išpoliai, matome, kai, kad pasitelkiamas žmogiškasis veiksnys. Kodėl? Todėl, kad taip yra lengviau įveikti mm, kartais žmogišką į tą veiksnį, apsaugos veiksmį, negu techninį. Pramonės srityje, norėdami įveikti e, apsaugą, labai dažnai e, nusikaltėliai e, remiasi būtent to žmogiškuoju faktoriumi. Bitcoin, pavyzdžiui, yra irgi E, labai svarbus rinkoje subjektas, bet matome, kad yra e, bandymas naudotis kitomis e, podinėmis įvairiomis valiutomis siekiant iš, iš, išgauti pinigų iš įvairių subjektų. Grįžkime prie nusikalstamumo modelių, kai, kri, kai kriminalinis kažkoks nusikaltimas teikiamas lyg paslauga. Galima nusipirkti, pažiūrėjau, įrankių dėžutę, kuri leis paskui prieiti prie tų nusikalstamų e, dalykų. Tokio pobūdžio pirkiniai, kabutis, yra siūlomi nusikaltėliams. Aš jau kalbėjau apie konvergenciją tarp e, terorizmo ir skaitmeninio nusikalstamumo. Taigi, e, to pobūdžio priemonės yra siūlomos nusikaltėliams ir nusikaltėliai tomis priemonėmis plačiai naudojasi. Štai čia matote iššūkius techninius ir teis, teisinius, e, kuriam iškyla kovojant su skaitmeniniu nusikalstamumu. Mes pat, štai turime pateikę tokius bendrus paaiškinimus, matote čia šešis skyrius, čia yra svarbiausi iššūkiai, pavyzdžiui, duomenų praradimas, Tai dažnai yra susijęs su duomenų kodavimu. Taip pat, e, nežinau, ar esate girdėję savoką neting, tinklo kūrimas. Tai yra savotiška interneto santechnikos sistema. apsunkinimas naudojimas įduomenimis nusikaltelėms darknet puslapiai, tokie kaip Tor, pavyzdžiui, ar panašus cloud computing e, gali nukentėti nuo nusikaltėlių. Bet mes net ES neturime bendrai visų perkeltų teisės aktų, kurie leistų ES lygmenių kovoti, kovoti su e, skaitmeniniu nusikalstamumu. Jūs be abejo žinote, su e, privataus ir viešo sektoriaus partnerystė, kovojant su skaitmeniniu nusikalstamumu. E, svarbu, kad būtų dirbama taip pat ir su pramonės atstovais, su programuotojais, o problema, regis, yra ta, kad nėra nustatyta bendradarbiavimo taisyklių tarp įvairių suinteresuotų subjektų. Nėra aišku, kokią informaciją galima būtų dalintis. Tad e, svarbu būtų diskutuoti ir susitarti, kaip tinkamiau kovoti su skaitmeniniu nusikalstamumu ir kaip gebėti reaguoti į tokias specifines grėsmės, bei kaip išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą. Na ir galiausiai. Ne viskas taip juoda ir beviltiška. Net šiandien pažvėjai dangų galėtume pagalvoti, kad viskas pakankamai juoda ir pakankamai pesimistiškai atrodo. Savo pranešime mes taip pat e, teikiame ir pavyzdžius paramos, kurią galim suteikti savo partneriams. Teikiame esminės rekomendacijas, kurias galėtume pasiūlyti sėkmingesniai kovai su skaitmeniniu nusikalstamumu. Be abejo, prevencija, informavimas yra labai svarbu. Geriau visada užkirsti nusikaltimui kelią, o ne tirti jau padarytą nusikaltimą. E, sakykit ne, tai buvo pavadinta kampanija, kuri buvo E, vykdoma, kalbant apie seksualinį išnaudojimą pasitelkiant internetą. Tai svarbi grėsmė. E, Visuomeniai buvo pateikta ataskaita apie šią kampaniją. Tai yra 11 minučių vaizdo klipas, visomis ES kalbomis, geros kokybės klipas. Ir pabaigoje jo kaip tik buvo nurodyti kontaktai Austrijai, Vokietijai ir kitoms visoms šalims. Buvo nurodyta, į kur gali kreipti žmonės nukentėję nuo šio pobūdžio nusikaltimų. Be to, aš dar kalbėjau apie Darknet ir Deep Web, kas taip pat yra didžiulis grėsmės. Dirbame su pramonę, su viešosios tvarkos struktūromis ir su partneriais ES išorėje, kad parengtume bendrą požiūrį, kuris padėtų kovoti su šios ryties nusikaltimais. Turime laikyti strateginio ir aktyvesnio požiūrio, kad galėtume uh, E, skaitmeninėje erdvėje stebėti nusikaltelių veiklą. Aš jau sakiau, kad toje skaitmeninėje erdvėje nusikalteliai yra labai išradingi ir greit veikiantis. Tad viena iš svarbiausių rekomendacijų būtų ta, kad būtų sutrikdomas tų paslaugų teikimas ar pasiūlos teikimas tiems nusikaltėliams internete. Na ir paskutinis dalykas. Mums galbūt reikėtų labiau adaptuotų teisės aktų. O tai reiškia, kad pirmiausia nacionaliniu lygmeniu turėtų pradėti veikti ES teisės aktai, turėtų būti perkelti nacionalinę teisę, kad būtų galima proporcingai reaguoti į skaitmeninius nusikaltimus. E, bendradarbiavimas su visais partneriais e, bus svarbiausias dalykas šioje srityje. Tiek būtų. Thank you very much, Mr. Raman. Thank you for the presentation. I have two uh, members who wish to intervene, Mrs. Stevens and Mr. Albrecht. If anybody else isn't, Mrs. Zippel. Then. Mrs. St Stevens first. Pone Stevens, žodis jums. Hartelijk bedankt aan de heer Amman. Uh... Dėkoju už suteiktą žodį. Ačiū už tai, kad atvykote su mumis padiskutuoti ir ačiū už tai, kad pristatėte kibernetinio nusikalstamumo situaciją Europoje. Aš, aš dabar norėčiau užduoti klausimą vieną. Ar galiu toliau kalbėti? Taigi, gerai. Norėčiau padėkoti ponui Aman už dalyvavimą mūsų posėdėje. Dėkoju už apžvalgą ES kibernetinio nusikalstamumo. Ir dabar norėčiau užduoti klausimą kaip bendra pranešėja. Žinau, kad yra e, keturios e, internetinių technologijų įmonės turinčios e, duomenų bazės ir jos riboja rasistinės propagandos kelimo, turinio kelimą. Ką Jūs apie tai manote ir ką Jūs manote apie tokius kriterijus? Taip pat kaip yra su žodžio laisvė. Žinau, kad tai yra sudėtingas klausimas, bet gal pasakytumėte, koks galėtų būti ES vaidmuo čia. Na ir dar noriu atsiprašyti už tai, kad turiu e, dabar išvykti dėl šeiminių priežasčių. Ačiū. Dabar žodis ponui Albrecht. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. Štai čia sėdžiu. Labai svarbų darbą jūs atliekate. Tikiuosi, kad turėsime ir daugiau progos e, padiskutuoti tokiu plačiu ir pilnu iššūkių klausimų. Norėčiau vieną klausimą iškelti, kur, dėl kurio norėčiau užgirsti jūsų nuomonę. Ir tokį komentarą vieną pateikti. Konkrečiai būtų dėl galimybės prieiti prie įrodymų įmonėms, kurios pavyzdžiui neturi būstinės ES arba kurios savo duomenis laiko už ES ribų, bet vis dėlto norėtų prieiti prie duomenų. Šiuo metu viską, vyksta diskusijos, Europolas aktyviai dalyvauja jose, taip pat es vyriausybių atstovai dalyvauja šioje diskusijoje dėl prieigos prie uh, ES duomenų iš išorės, iš trečiųjų valstybių, nes, kaip žinia, yra tokių įmonių, nenaudojant tos semlet procedūros iš trečiųjų šalių. Tai norėčiau štai dabar paklausti. Ar manote, kad tikrai būtina prieiti prie duomenų bandyti prieiti prie duomenų be emlet procedūros? Ar galima jūsų manimų patobulinti emlet procesus tam, kad procedūras, kad būtų abejonės išsklaidytos? Na ir šios valstybės, aišku, abipusiškumo principo pagal tartautinę teisę pritaikymo siekia. Ir čia jos prieitų iš išorės, tai yra ne iš ES prie ES įmonių ir asmenų duomenų. Ačiū al, ponui Albrecht, dabar žodis ponui Zipel. Ačiū. Aš kalbėsiu vokiškai. Taigi pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad negalėjau išklausyti viso jūsų pristatymo. Visai neseniai turėjau progos diskutuoti su Vokietijos policininkais, kurie man štai ką pasakė. Pasirodo, viena iš problemų yra techninės žinios, kovojant su kibernetiniais nusikalteliais. Tai čia būtų tiek interneto, tiek darneto srityje. Taigi, trūksta čia techninių žinių policijos gretose. Taigi arba žinių trūksta kartais, arba tiesiog techninių, technologinių galimybių trūksta siekiant imtis veiksmų. Aš galbūt neklausiu jūsų, kaip vyksta šie procesai Europole. Aišku, daug kas priklauso nuo policijos struktūrų pobūdžio, nuo atlyginimų e, policininkų. Taigi, ar jūs turite informacijos apie tai, kaip tai vyksta valstybėse narėse, galbūt turėtumėte konkrečių sprendimų su, šioms, su šiomis problemomis kovoti. Na ir antras dalykas, kiekgi mums reikėtų žmonių darknetui. Realiame pasaulyje štai reikia infiltruotų darbuotojų. O kaip su darknetu, ar panašia praktika užsiimate, ar valstybės narės tai daro, Aš žinau, kad gromingo srityje, gromingo srityje valstybės narės kovoja su bandymais e, užsiimti vaikų pornografiją. Ar, pavyzdžiui, yra infiltruojami pareigūnai siekiantis e, išaiškinti nusikaltimus. Na ir dabar dėl nusikaltelių veiklos, ar jie gali ištrinti, pavyzdžiui, įrodymus. Praeitą savaitę matėme, kad buvo algoritmas nelegalaus turinio paskelbtas, o paskui buvo tiesiog ištrintas. Jūsų manimų, kokios galimybės būtų bendradarbiauti su privačiu sektoriumi, siekiant tokių situacijų išvengti. Ir nuo kokio momento teisėsauga sauga nacionalinio vietos ar kitokio lygio turėtų imtis veiksmų. Dabar dėl kodavimo, šifravimo. Reikėtų, tiksliau, vis daugiau yra naudojamas šifravimas duomenų. Na, aišku, net ir nusikalteliai naudoja šifravimą duomenų tam, kad apsisaugotų nuo šnipinėjimo. Taigi reikėtų galbūt mums modernių priemonių tam, kad geriau apsaugotume duomenis. Taigi, dabar žodis mūsų kalbėtojai. Klausimus išgirdome, gal galėtumėte atsakyti. Ačiū už teigiamą reakciją. Aš tik tai galiu padėkoti Libe komitetui už paramą mūsų darbui. Pabandysiu atsakyti į klausimus, kaip įmanoma geriau, galbūt į kai kuriuos aspektus negalėsiu čia nieko pasakyti. Na, pirmiausia, dėl ponios Zibel atvirkštinę tvarką pradėsiu. Šifravimas. Tai yra didžiulis iššūkis mums. Jau minėjau prevenciją. Geras šifravimas yra e, pagrindas mūsų darbo. 16 metais kartu su Enisa padarėme pareiškimą dėl šifravimo, dėl kibernetinio saugumo. Mums e, reikalingos naujos priemonės ir labai džiaugiamės, kad galime komisijai bei ekspertams, bei ekspertams e, pagelbėti šiais klausimais. Čia, aišku, bus daugybė priemonių pasiūlyta, jos bus proporcingos ir legalios. Na, ir dabar ponios Stevens klausimas. Dėl turinio internete, pavyzdžiui, skatinimas terorizmo, neapykantos e, skatinimas. ECTC ir interneto apsaugos padalinys šiais klausimais dirba. Mes teikiame pagalbą valstybėms narėms, dalyvaujame diskusijose ir mes prieš e, tą turinį pašalindami žiūrime, koks kitas dar variantas galėtų būti pasirinktas. Na ir dabar kiek žmonių reikia dar netui tirti. Kokiosgi tendencijos? Mums reikia daugiau nei vien tik tai žmogiškųjų išteklių, reikia, aišku, ir žmonių, ekspertų, taip pat ir finansinių priemonių, e, reikia įrangą nupirkti. Tačiau čia vėlgi mes ne FBE, ne e, FTB, mes esame tam, dirbame tam, kad valstybėms narėms padėtume, kad jų e, tyrimams, prisidėtume prie jų tyrimų ir čia, kas dėl žmogiškų išteklių bei kitų išteklių, pavyzdžiui, techninių išteklių, mes, aišku, darome viską, kad padėtume valstybėms narėms tam, kad centralizuotai galima būtų paslaugas teikti. Pavyzdžiui, bandama išvengti tokių situacijų, kai e, dubliuojasi tam tikros, e, tam tikri dalykai. Pranešime problemos yra šiek tiek atskleistos. Ir turiu pasakyti, kad valstybės narės tikrai žino, kokios problemos dar nete egzistuoja, kokie yra pavojikime ir detinių nusikaltėlių. Na ir čia vėlgi jokia agentūra, jokia viena pati valstybė narė negali su šia problema susitvarkyti. Ši problema yra tarptautinė, neturi sienų, taigi čia reikalingas koordinavimas, bendras darbas, bendradarbiavimas. darbiavimas. mes e, remiame, teikiame paslaugas e, valstybėms narėms, centralizuojame turimą žinias. Dabar ponas Albrecht, ačiū už e, pasisakymą jūsų, komentarą. Kokie teisiniai iššūkiai iš užsienio prieinant iš ES ar ne ES prieinant prie informacijos. Aš šiuo klausimu neturiu pozicijos, aš nesu teisininkas. Dėl MLET procedūros. MLET turėtų būti paspartinti procesą, ES turėtų tai daryti ir turėtume veiksmingumo čia siekti. Na, iš esmės pagrindinis dalykas yra tas, kad visos turimos priemonės turi būti teisėtos, proporcingos ir būtinos. Tai tiek būtų, kas dėl teisinio požiūrio, tai nelabai galiu komentuoti tų teisinių aspektų. Ir, ponė Stevens, tikiuosi, kad į ankstesnį klausimą jau atsakiau. Tai yra susijęs su techniniais sprendimais štai pavyzdžiui, nelegalių turinių arba tam tikrų tipų to turinio. Kaip mes turėtume į tai reaguoti, tai ne mes tai sprendžiame, valstybės narės turi dėl to priimti sprendimus. Dėkoju. Ačiū ponui Aman, ačiū už atsakymus, už pristatymą. Na, o dabar kitas darbo atvarkės punktas. išklausysime tarp institucinių dėrybų ir dabartinės situacijos pristatymą. Eurojust atstovai tai padarys. 19 spalio mėnesio buvo e, balsuota lybė komitete, buvo paskelbtas šis klausimas plenarinio posėdžio metu, e, trilogai prasidėjo lapkritį ir štai dabar žodis ponui Vos. Ar galite dabar pasisakyti, ar dar poros minučių jums reikia? Nes dabar kaip ir jums žodis. Jeigu jūs tenkina toks pasiūlymas, tai suteiksiu žodį jums dabar. Pristatykite dėrybinę situaciją. Taigi jums leidus, galbūt šiek tiek anksčiau negu kad darbo atvarkė numatyta, bet galime pradėti šią diskusiją nuo E, spalio mėnesio pradžios vyko du dėrybių etapai, su komisija ir su taryba vyko susitikimai, taip pat net trumpas susitikimas su šešėliniais pranešėjais buvo. Dar buvo keturi techniniai susitikimai, posėdžiai, kitą savaitę kartu su šešėliniais pranešėjais bendrą posėdį rengsime, e, kurio metu bandysime aptarti kompromisus jau surastus ir bandysime pasirengti ateinantiems posėdžiams. posėdžiams. Kadangi darbas prasidėjo tik šį mėnesį, tai galiu pasakyti, kad gerokai pasistumėjome priekį, nes aptarėme straipsnius nuo 1 iki 20 ir kai kurios kompromisus jau galėjome aptarti. Nepaisant to, kad dar e, kai, dėl kai kurių aspektų nepavyko susitarti. Pirmiausia, trečio straipsnio pirmoji dalis yra probleminis klausimas. Čia yra kalbama e, apie e, Eurojusto ir Europos prokuratūros kompetencijos rytis pirmasis kompromiso pasiūlymas buvo pateiktas, juo buvo užtikrinta, tiksliau numatyta, kad valstybės narės nedalyvaujančios, kad būtų atsižvelgiama į valstybių narių nedalyvaujančių prokuratūros sistemoje e, situaciją. Tačiau kai kurie klausimai buvo dar e, neišspręsti dėl kai kurių nusikaltimų. Be pirmojo priedo sąrašo e, čia dėl prokuratūros ir rojusto Eurojustų čia turėtų teikti atsakomybę. Dabar dėl trečios straipsnio ketvirtosios dalies kyla klausimas, ar Eurojusto e, tyrimai atliekami užsakius komisijai turi priklausyti ar ne nuo e, valstybės narės sutikimo. Tai yra, ar būtinas sutikimas tam. Taryba mano, kad reikia vis dėlto valstybės narės pritarimo, valstybė nariai iš principo kaip ir turėtų galimybę pasipriešinti tokiam tyrimui. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kaip įveikti šį klausimą, e, ypatingai po techninio to posėdžio, kuris bus tam skirtas. Taigi iškyl, iš karto kyla klausimas, kas nutiktų, jeigu komisija dabar pateikia rekomendaciją ir de facto būtų tarybos ar konkrečios valstybės narės veto pateikiamas ar tokiu atveju tyrimai būtų išaldyti dėl veto. Na ir toliau dėl 10 ir 11 straipsnių, dėl kolegijos sudėties. Ir dėl pirmininko ir vicepirmininko postų aprašo. Matome, kad išsiskyrė požiūriai konkrečiai dėl pirmininko rinkimų eigos Čia kaip ir kompromisas šioks toks išriškėjo, bet taryba ir toliau e, ma, kalba apie kompensavimo mechanizmą. Čia pagal jį numatyta, kad mažoms valstybėms narėms pirmininko posto um, išlaikymas pernelik brangus būtų. Tačiau diskusijos dar nėra pakankamai toli pasistumėjusios, kad apie tai kalbėjome. Kad apie tai kalbėtume. Na, iš esmės mes šiek tiek kitok, kitaip tai įsivaizduojame negu kad kompensacijos mechanizmą. Dabar dėl 5 ir 14 straipsnių vyko diskusijos dėl kolegijos valdymo. Visi subjektai sutinka dėl to, kad kolegijos administracinės funkcijos turėtų būti sumažintos valstybių narių. bet čia vėlgi nėra susitarta dėl šių klausimų. Kaip jau ir sakiau, šiais klausimais daugiausia diskutavome, tai buvo labiausiai probleminiai klausimai. Na, o dėl duomenų apsaugos, tai pasakysiu, jog situacija yra ne, nepatenkinama. Vienas kontroversiškas klausimas iškilęs dėl Kornelijos Henst pranešimo. Tai čia būtų duomenų apsaugos klausimas, reglamentas 55-2001. Pozicijos labai išsiskiria smarkiai visų trijų institucijų. Komisija pateikė pasiūlymą, taryba savo ruoštų norėjo, kad 45, pagal reglamento 45-2001 būtų įtraukta ta teisės sauga, būdžiamoji teisės sauga. Na, o parlamentas labiau integruoto požiūrio laikytųsi. Taigi kiltų klausimas dabar, kaip diskusijos dėl reglamento 45-2001 galėtų um, plėtotis trilogo metu. Na ir dar kyla klausimas, ar reikia atskiro režimo, atskiros tvarkos Eurojustui, ar negalima būtų pasitelkti Europolo pavyzdžių. Kai, pavyzdžiui, būtų kompensuojama tai, kas nenumatyta reglamento 45001, o ne dėl visų veiklos rūšių. Tai štai dėl kokių 45001 reglamento peržiūros aspektų buvo daugiausia trilogo metu e, kalbama. Kas dėl bendrosios pozicijos, tai gavome laiškus, kuriuose buvo prim, priminta, kaip svarbu numatyti duomenų apsaugos sistemą. Tai štai apie ką turėjo turėtume kalbėti šios diskusijos metu. Mes puikiai suprantame, kad turime trilogo metu atsižvelgti į reglamento 45-2001 peržiūros pasiūlymus. Kaip ir sakiau, gavome tuos du laiškus, kuriuose yra aprašoma situacija ir taip pat pristatoma situacija, kaip kinta situacija su kitais dokumentais. Kad ir kokia situacija bebūtų, negalima leisti, kad susidarytų tokia situacija, kai du skirtingi teisės aktai būtų aiškinami skirtingai. Ir kaip kad laiškuose pasakyta, nuo to neturi nukentėti darbo kokybė. Be to, dar trilogo metu turėsime užtikrinti, nes aš dirbu su Eurojustu, turimėsime užtikrinti, kad Eurojustas Eurojustui numatytos būtų atitinkamos teisinės nuostatos, e, leidžiančios tinkamai atlikti savo darbą. Na ir pabaigai situacijos pristatymo norėčiau padėkoti komisijos atstovams, Estijos, pirmkaujančios Estijos atstovams, taip pat Libės sekretariatui ir pranešėjui šešėliniam už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau padėkoti visiems už gerą bendrą ir konstruktyvų darbą, kurio dėka ir pavyko tokių e, greitų rezultatų pasiekti. Kolegos, ar norėtumėte pasisakyti? Jeigu ne, tai žodis komisijai, ponui Džonker, kad norėtumėte ką nors e, pridurti. Labai trumpai. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Fost. E, tikrai puikia darbo atmosfera, buvo užtikrinta jo gero humoro jausmo. Be jo tikriausiai mes visi būtume sėdėję e, įtemptais veidais. Taigi, tai buvo paminėti visi kompromisiniai aspektai. Vienas klausimas, kuris man atrodo problematiškas, tai būtų domenų rinkimo sistemos. Turėsime pažiūrėti kokie bus rezultatai kitų trilogų bus dėl reglamento 45-2001. Tikimės, kad bus pasiektas visus tenkinantis sprendimas ir kad agentūros turės daugiau teisinio aiškumo, kurio pageidavo. Priežiūros taryba abiejų agentūrų taip pat norėtų aiškumo iš mūsų, iš teisės aktų leidėjų. idėjų ir mes turėtume jau numatyti. Mes komisijoje vis dar ir toliau manome, kad įmanoma to pasiekti. Pritaikius tą dvigubą požiūrį, tai būtų bendrasis e, režimas e, su 8A naujuoju skyriumi, kurį įtraukė parlamentas, taigi mes tam pritartume. Ir papildomos taisyklės konkrečioms taisyklėms būtų taip pat numatytos. Na, o kas dėl kitų dalykų, manau, kad tikrai sparčiai judame kompromisinio teksto link dėl tų e, aspektų, kuriuos minėjo panas Vost. Manau, kad iki kalėdų tikrai pavyks netgi pakank, neblogų rezultatų pasiekti. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Jonka. Tokiu atveju noriu visiems padėkoti taip pat ponui Vos už darbą. Šiek tiek anksčiau aptarėme šį klausimą. Paprašysiu, paklausiu tiksliau ponos, ponios Cigan, ar galėtumėte jau dabar pristatyti Europos sienos ir pakrančio e, apsaugos pajėgų veiksmingumo didinimo penktąją ataskaitą. jau ne kartą šią ataskaitą esame aptarę, o dabar paprašysiu komisijos pasisakyti ir įgyvendinimo ataskaitą dėl perkelimo sustarimo su Turkija aptarti ir situaciją Graikijos salose. Taigi po, žodis poniai Marta Cigan, ji yra strateginių reikalų e, vieneto Europos e, departamento Europos komisijoje atstovė. Prašau žodis, poniai Cigan. Thank you very much. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems komiteto nariams. Pradžioje norėčiau pristatyti kontekstą, kurį visi puikiai žinome nuo to laiko, kai buvo patvirtinta ES migracijos darbo atvarkė. Uh, ES veiksmai, sprendžiant migracijos politikos problemas, įskaitant ir krizės veiksmus, buvo susijęs su nuosekliu požiūriu. Ir komunikate, kuris buvo pristatytas ir šiam komitetui, kuris buvo patvirtintas komisijos rugsėjo 27 dieną, mes pristatėme bendrą įvertinimą Europos migracijos darbo atveikės įgyvendinimo prasme, tiek sureaguojant į krizę, tiek toliau plėtojant šią darbo tvarkę. Ir viena, viena priemonių pažangai stebėti ir leisti atlikti vertinimą dabartinės situacijos įgyvendinant šią darbo tvarkę yra regu, reguliarus atsiskaitimas. Ir kol kas mes tą darėme gan nenuosekliai, mes pateikdavome ataskaitas, kurios būta, būdavo skiriamos konkrečioms temoms kalbant apie įvairias migracijos darbo atvirkės dalis, bet lapkričio 15-ąją mes pasiūlėme pirmą konsoliduotą pažangos ataskaitą, kur yra įvertinti visi elementai, kurie būdavo vertinami anksčiau atskirai. Ir įvertinamas ir ES Turkijos susitarimo įgyvendinimas, taip pat informacija apie išlygų taikymą, taip pat Europos sienų ir ančių apsaugos tarnybos operacijų vykdymas ir panašiai. Taigi tokiu būdu galima kur kas geriau bendrai vertinti ES veiksmus ir patikrinti, kiek yra pasiekta, žiūrint tai, kas vyksta vietoje. Ir tai leidžia planuoti tolesnius žingsnius ir gruodžio mėnesį vyks vadovų taryba. Tai vėlgi čia šie ataskaita yra puikus dokumentas, kur yra pateikta daug informacijos ir viskas yra pateikta tikrai labai skaidriai. Ataskaitoje pirmiausia visuomet pateikiami faktai, remiantis mūsų duomenimis. Ir čia yra visi duomenys, kurie buvo surinkti, kad parodytumėme, kokia yra padėtis dabar įvairiose migracijos srautuose ir maršrutuose. Taigi matome, kad informacija apie pagrindinius maršrutus yra štai kokia - judėjimai riboti, riboto masto viduržėmio jūros regione. Uh, taip pat stabilus atvykstančių vai, skaičius Balkanų maršrute, vidurio viduržėmio maršru, jūros maršrutas vis dar yra ta, tas maršrutas, kur daugiausia žmonių kerta sieną, nors tendencijos mažesnės nei Liepos mėnesį. Taip pat yra nereguliarių, nereguliarių srautų, 17 metais užfiksuota ir vakarų viduržėmio bei Atlanto maršrute. Ir dabar trumpai norėčiau pateikti informacijos apie įvairius segmentus. Informacija bus labai trumpa, nes ataskaita labai išsami ir jeigu turėsite klausimų ar pastabų, mes galėsime prie to grįžti ir aišku, kalbant apie operatyvinę veiklą agentūros, tai labai svarbu, ypatingai reaguojant krizės sąlygomis į situaciją, taigi labai svarbu paminėti ir karštuosius taškus Italijoje ir Graikijoje, kokia situacija tenais. Uh, mes įvertinome kaštų taškų veikimą pažangos ataskaitoje ir sutelkėme geriausios praktikos pavyzdžius dėl to, kaip geriausiai gyvendinti kaštų taškų sistemą, identifikuojant specifines priemonės, kurių reiktų imtis tam, kad vaikai ir pažeidžiamosios grupės būtų tinkamai traktuojamos. Ir kaip nekartą sakėme čia komitete, tai yra labai svarbu, įgyvendant karštų taškų sistemą, kad nėra tas įmanoma, jeigu nėra tinkamo agentūrų operatyvinio bendradarbiavimo. Kalbant apie Graikiją, dabartinėje situacijoje esate gavę nemažai informacijos toje ataskaitoje, tačiau pagrindinis mūsų prioritetas dabar yra susijęs su perkelimu, pabėgėlių perkelimu iš stovyklų į nuomojamus būstus ir prieimimų sistema ir mm, ten esančios problemos yra nuolatinės, artėja žiema ir žinau, kad buvo labai išsamei pristatyta, pristatyti pasirengimai žiemai, visos priemonės, kurių imasi komisijos, komisija, tam, ta, apie tai kalbėjo Avramopolis plenarnėme posėdėje dėl ES Turkijos įgyven, e, susitarimo įgyvendinimo pasiekime konkrečių rezultatų, mažinant pavojingus ir neteisėtus kirtimus. Uh, ir plaukimus jūrą. Kalbant apie Turkiją, tai, kas numatyta pareiškime, tame susitarime gyvenima labai lietai. Ir labai svarbu, kad būtų išsaugoti, ko, išlaikomi, kuo galima spartesni tempai. Nuo 2016 balandžio 14 tūkstančių žmonių buvo perkelta. Taip pat labai svarbu paminėti ir tai, kad ES 3 milijardus eurų, kurie skirti pabėgėliams Turkijoje, tinkamai gyvendino. Ir dar vienas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, yra informacija apie tai, ką daro ES, kad padėtų kitoms valstybėms, kurios susiduria su Sirijos krizės padariniais, tai yra Libanas ir Jordanija. ES aiškiai teigia, kad reikia esminės tarptautinės finansinės paramos, kuri turi būti teikiama ir toliau ir realiai vertinant situaciją. Toks vertinimas pasirodys pavasario mėnesį, kuomet bus konferencija dėl Sirijos krizės rengiama ir da, tuometinė finansinės paramos problema bus aptariama. Toliau nemaža ataskaito, ataskaitos dalis skiriama tam, kur buvo daugiausiai gyvenimo operacijų. Tai aišku, daugiausiai tai yra susijęs su veiksmais susijusiais su Libija. Ir mūsų ataskaitoje pripažįstama, ir dabar cituosiu, kad baisios yra sąlygos, su kuriais susiduria migrantai Libijoje, mes puikiai tai žinome. Tačiau mes akcentuojame nuolatinį savo bandymą gerinti situaciją. Taigi šiame kontekste aš norėčiau paminėti ypač visą tą veiklą, kuri yra susijusi su mokymais ir Libijos pakrančių pareigūnų apmokymais. 19 milijonų buvo skiriama geresniems sąlygoms sukurti migrantams Libijoje. Na ir stabilizuojant padėtį, aišku, yra vykdomi ir kiti veiksmai susijęs su infrastruktūra. Tai yra konkreti ataskaitos dalis, kur apie tai kalbama ir aš manau būtų prasminga tai paminėti. Taip pat yra patikima informacijos ir apie patikos fondo lėšų naudojimą ir dabartinę situaciją, kalbant apie pasirašomas sutartis ir investicijas. Ir taip pat tam tikras vertinimas apie tai, koks yra atotrukis, kokia yra spraga, kuri ir tų finansų, koks trūkumas. Europos Sąjunga ir toliau labai aktyviai dirba su jungtinių tautų atitinkamomis agentūromis ir taip pat teikiama parama, kalbant apie sugražinimus ir integraciją. Tai yra visas viduržėmio jūros regionas ir taip pat padedame ir sula... centruose ir išlaipinant tuos pabėgėlius. Dar Mūsų ataskaitoje kalbam apie tai, kad buvo imtasi labai svarbių pastangų tam, kad priekeiviai žmonėmis jų tinklai būtų išdraskyti. Ir čia reikia paminėti, jog labai svarbu, kuo galima geriau dalintis informaciją valstybėms narėms jų agentūroms bendros saugumo gynybos politikos operacijų informacija turi būti skleidžiama taip pat ir bendros operacijos Vakarų Afrikos e, valstybėmis įgyvendinamos. Taigi labai svarbu informuoti apie visą tokią veiklą ir apie pasiektus tokios veiklos rezultatus Europos lygmenių ir valstybių narių lygmenių, kad mūsų piliečiai apie tai daugiau žinotų, nes man atrodo, kad jie nežino, ko yra pasiekta, o pasiekta yra nemažai ir daug pastangų buvo įdėta ir valstybė, valstybių narių, nes tai yra jų kompetencijos klausimas ir bendrai informacija piliečiams turi būti teikiama efektyviau, tai yra svarbu, nes tokių priekeivių verslo modelių išsklaidimas yra ir sunaikinimas yra mums visiems svarbiausias prioritetas. Dėl redmisijos sutarčių gyvendinimo situacijos, aš žinau, kad jūs nesiniai surengėte diskusijas ir mūsų generalinio direktorius pavaduotojas kalbėjo apie redmisijos sutarčių įgyvendinimo padėtį ir šiame kontekste aš tik tai norėčiau paminėti kelis elementus, kurie minimi pažangos ataskaitoje. Mes ataskaitoje kalbame apie tai, kad reikia laiku kokybiškos informacijos pateikti apie sugražinimus, nes kalba eina ne tik apie skaičius, bet apie tai, kad reikia geriau vertinti padėtį. Ir čia turime pasakyti, kad mums reikia geriau viską organizuoti viduje. Ir taip pat mes dirbame su Eurostatu, kad būtų galima surinkti tokius duomenys, kur kas efektyviau, dažniau tą padaryti, kad jie būtų solidesni. Ir dar vienas elementas tai yra valdybos posėdis, ABCGE valdybos posėdis, jisai vyko lapkričio mėnesį ir čia buvo kalbama apie operatyvinius veiksmus dėl sugražinimų, kad valstybės narės turi daugiau pasidomėti, kiek reikia ekspertų ir personalo narių, kurie turi dirbti sugražinimų srityje ir tai yra labai svarbu, svarbus įsipareigojimas agentūroms, kurios įgyvendina sugražinimų sistemos, įgyvendina sugražinimų veiksmus ir apie šią instituciją, apie šis, šį valdybos posėdį aš galėsiu gal papasakoti dar plačiau vėliau. Dėl perkelimų ir perskirstimo, vėlgi čia diskusijos vyko labai detalio šiame komitete ir, kaip žinia, vertinant dabartinį perkelimų mastą, daugiau nei 31 tūkstantis žmonių buvo perkelti ir nuolatos yra prisimami nauji įsipareigojimai po 16 metų rugsėjo mėnesio 750 pareiškų teikėjų buvo perkelti iš Graikijos ir 3100 iš Italijos. Ir mes turime nemažai veiksmų, kurie gali būti atlikti tam, kad būtų galima atlikti pačius skubiausius veiksmus. Ir mes apie tai kalbame ir pažangos ataskaitoje. Tai yra tai, kad reikia likusių paraiškų teikėjų, paraiškų pateikėjus perkelti ir taip pat iš Italijos ir Graikijos ir taip pat informuoti apie papildomas vietas, ypač jeigu kalba eina apie nelydimus nepilnamečius Italijoje, taip pat užbaigti galimų perkelimų paraiškų teikėjų paraiškas ir prisimti įsipareigojimus, jeigu dar tas nėra padaryta. Dėl perskirstimo 22,5 tūkstančio perkelimų 15, 15 metais, 81 procentas tų perkelimų įvyko, daugiau nei 18 tūkstančių žmonių buvo perkelta, perskirstyta 20 valstybių narių ir asociuotųjų šalių. Daugiausia tai yra žmonės iš Turkijos, Jordanijos ir Libano. Kalbant apie tai, kad komisija reikalauja, kad valstybės narės 25 tūkstančius papildomų perkelimo vietų numatytų savo šalyse, tai Europos komisija pusė milijono eurų skiria valstybėms narėms tam tikslui. Ir kol kas 17 valstybių narių prisėmė įsipareigojimus dėl daugiau nei 34 tūkstančių vietų ir su pusė vietų. vietų perkelimo vietų, taigi mes e, laukiame tolesnių įsipareigojimų, kad pasiektumėme tikslo. Ir dar čia norėčiau paminėti trumpai apie bandomuosius projektus dėl teisinės, teisėtos migracijos. Apie tai buvo paskelbta šiame e, rugsėjo 27 dienos komunikate ir siūlome projektus dėl teisėtos migracijos, Čia dirba tos valstybės narės, kurios yra pasirengusios dalyvauti tuose bandomuosiuose projektuose, yra ir trečių šalių dalyvavimo, taigi mes paremsime, padėsime gyvendant tuos projektus. ir tuose bandomuose projektuose kalbama apie visas, visus etapus ir parengiamąjį projektų parengimą ir apie, teis, apie pačią teisinę migraciją, integravimą. Toliau mes kalbame su valstybėmis narėmis apie potencialius projektus ir kandidatus. Na ir sąlygos taip pat yra minimos gruodžio mėnesio komunikate. Bus minimos gruodžio mėnesio komunikate, kur kalbama apie tų bandomų projektų pagrindą, kalbant apie bendradarbiavimą su čiosiomis šalimis dėl migracijos, migracijos valdymo srityje. Taigi tiek apie pačią pažangos ataskaitą, kuri buvo paskelta lapčio 15 dieną ir dar viena dalis dėl EBCG. Tai aš dar grįšiu prie tų elementų, kurie buvo minėti lapčio 15 dienos ataskaitoje, bet taip pat ir prie penktos pažangos ataskaitos, kuri buvo patvirtinta anksčiau, rugsėjo 6 dieną nes nebuvo galimybių pristatyti šią ataskaitą anksčiau komiteto nariams, bet man atrodo galimybė tai yra puikia, nes tai yra priedas prie išsamios pažangos ataskaitos, suvestinės ataskaitos ir tai papildo tą ataskaitą, kuri buvo pateikta rugsėjo mėnesį. Tai šiuo atveju norėčiau priminti, kai buvo patvirtintas patvirtinti teisės aktai dėl EBCG prieš devynis mėnesius ir dabar praėjo vieneri metai po to, kai buvo pradėtas įgyvendinimas ir panašu, kad bus pradėtos vykdyti operacijos. Ir galime kalbėti ir apie pasiekimus ir, kaip ir minima, ataskaito išryškinti tam tikrus elementus, kurį reikia kažką tobulinti. Uh, Ir pirmas svarbus pasiekimas yra tai, kad agentūra teikia operatyvinę pagalbą valstybėms narėms. 1500 maždaug sienų apsaugos pareigūnų ir kitų pareigūnų dislokuota yra įvairiose palei ES išorės sienas, įvairiose jos atkarpose ir tai reiškia, kad reikia daugiau pastangų, aišku, didinant tą skaičių, nes kalba eina ne vien tik tai apie darbuotojų skaičių, bet taip pat ir dislokavimo laikotarpius ir apie tai, kokiu ekspertų reikia ir tos um, specifikacijos, kokios yra reikalingos. Ir toliau tobulinsime situaciją, bet pažangos ataskaitoje apie tai min, minima ir mes taip pat viduje e, esame pateikę, teikiame vertinimus kas savaitę, kur pateikėme daugiau informacijos apie tai, kokiu ekspertų reikia ir kiek jų reikia. Tokiu būdu galime geriau bendrauti su valstybėmis narėmis, kviesti jas pasvarstyti galimybę užpildyti tas spragas. Dėl greito reagavimo pajėgų ir įrangos tos spragos vis dar didžiulės, nes tik 14 valstybių narių prisidėjo prie to skubaus reagavimo, greito reagavimo pajėgos 1500 pasienio pareigūnų ir kitų pareigūnų jų kandidatūros patvirtintos, 26 valstybės narės patvirtino tuos kandidatus e, pasienio apsaugos pareigūnų Ir dar vienas dalykas yra e, pažeidžiamumo vertinimas, tai kad agentūra užbaigė pirmąjį pažeidžiamumo vertinimą ir dabar valstybės narės pačios turi pasirūpinti, kad laiku būtų įgyvendintos rekomendacijos, kurios su tuo susiję ir kad pati agentūra dabar turi atlikti veiksmingą stebėseną. Komisija, aišku, ir toliau stebės labai atidžiai tuos procesus, tiek politinių lygmenių, tiek techninių lygmenių, nes mes atsižvelgėme į rezultatus tiek Šengeno vertinimo kontekste, tiek siekiant geriau panaudoti ES lėšas. Ir kitas pasiekimas, kurį norėčiau paminėti, yra tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Čia dėrybos su Serbija ir buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija, siekiant pasirašyti susitarimus vyksta. Taryba spalio mėnesį pateikė komisijai galimybę pradėti panašius dėrybas dėl panašių sustarimų su Bosnija Hercegovina ir Juotkalnyje ir Albanija. Kitas pasiekimas - integruota sienų valdymo strategija, kuri turi būti parengta kartu nacionaliniu ES lygmeniu. Tas darbas irgi vyksta. Darbas vyksta ir mes rengiame atitinkamą komunikatą ir galiausiai štabų susitarimas tarp EPSG ir agentūros Lenkijoje, priimančiojo valstybėje, įsigaliojus lapkričio pirmąją dieną. Ir mes dabar laukiame, kuomet bus įgyvendintas tas įsipar... susitarimas, siekiant sukurti kuo galima geresnės sąlygas tinkamam agentūros funkcionavimui. Taigi manau, kad mes galime pasakyti, jog labai esame įtraukti į tą darbą įvairiais etapais. Ir agentūros vykdomasis direktorius ir jums pateikė informacijos apie situaciją dėl pažeidžiamumų vertinimų. Spalio 17 dieną čia vyko aukštų pareigūnų susitarimas tarp Europos Sąjungos parlamento ir valstybių narių. Ir tai labai svarbus elementas, tai labai svarbus informacijos šaltinis ir mums. Mes jo pasinaudosime tolesnėme darbe, kuriant pagrindinius bendro integruotos sienų valdymo strategijos elementus visoje Europos Sąjungoje. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad visas Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros operacionalizavimas yra mums prioritetas ir mes ir toliau jums teiksime informacijos apie tolesnius žingsnius procese. Ir man atrodo, šiais žodžiais ir baigsiu savo įžanginį pasisakymą, klaus, išklausysiu jų pastabų ir klausimų. Ačiū. Dėkoju, ponė Cigan, dėkoju už labai išsamų pristatymą. Kreipiuosi į kolegas, ar kas nors nori ką nors pasakyti. Pone Keller, pone Veržyje. Prašau. Pone Zipelner, pone Keller. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. Praleidau kelias minutės pirmasis, bet supratau, man atrodo, bendrai kas vyksta. Turiu keletą klausimų ir kelias pastabas dėl Libijos. Mes turėsime galimybę apie tai pasikalbėti per plenarinį posėdį ir man atrodo, kad mes skubiai tą turime padaryti, nes, kaip matome, padėtis nepakeliama ir manyti, kad mes bandome sustiprinti bendradarbiavimą, nespręsdami žmogaus teisų problemų arba suvokdami, kad tos problemos egzistuoja, aš manau, kad tai nebūtų tinkamas dalykas. Dėl perkelimų akivaizdu, kad pastangos nepakankamos iš valstybių narių pusės, taigi mes turime pareikalauti daugiau ir aš tikiuosi, kad komisija irgi darys spaudimą. Turiu vieną klausimą dėl Frontexo. Jūs sakėte, kad 74 procentai sienos apsaugos pareigūnų, būtent, kiek supratau, valstybės narės e, paskiria tuos pareigūnus Ir prisimenu, kai mes rengėme tos naujus įgaliojimus, buvo labai konkrečios nuobaudos numatytos tų valstybių atžvilgių, kurios netenkina visų rekomendacijų, kurias pateikė Frontexas dėl sienų uždarimo ir dėl sienų saugojimo, tačiau nėra jokių sankcijų taikoma, kai valstybė narė netenkina sienų, pasienų sienų apsaugos pareigūnų kvotų. Ir tai yra na, nelabai primtina, nes viena vertus valstybės narės skiria uh, į vieną valstybę narę, bet nenori prisimti savo atsakomybės. Taigi aš norėčiau paklausti, ką daro komisija, kad darytų spaudimą valstybėms narėms, kad jos šimtų procentų tenkintų kvotas. Kiek žinau, nereikėjo, nebuvo tiek daug jų tų pareigūnų tame rezerve. Ir jeigu 74 procentai tik tai patenkinta, tai nedaug kalbant apie absoliučius skaičius. Toliau kitas mano pastebėjimas irgi su tuo susijęs, nes daug yra žmogaus teisų pažeidimų palei mūsų išorės sienas ir tuos pažeidimus padaro patys mūsų pareigūnai, nebūtinai Frontexo pareigūnai, bet valstybių narių pareigūnai. Ir mes girdėme apie tai kas kart. Ir praeitą savaitę dar vienas atvejis buvo, kai šešerių metų mergaitė mirė palei Kroatijos-Serbijos sieną dėl to, kad šeimai buvo pasakyta, kad reikia sekti paskui sunkvežimį atgal į Serbiją. Naktį jie nematė to traukinio, jie reikėjo, jiems reikėjo kirsti traukinio bėgius ir per tą incidentą žuvo šešių metų mergaitė. Tai man tikrai labai sudėtinga tai vertinti. Aišku, komisija skis, kad valstybės, valstybė narė atsakinga taip. Valstybės narės atsakingos, tačiau man neprimtina tai, kad mes čia tiesiog sėdime ir uh, turime sienų sistemą ES, turime bendrą atsakomybės mechanizmą, kur yra Europos sienų agentūra, yra bendros taisyklės įstatymai vertybės, bet vis tiek panašu, kad nesugebame nieko padaryti tam, kad nebūtų pažeidinėjimo žmogaus teisės palei mūsų sienas ir tą daro ES pareigūnai ar valstybėms narėms priklausantys ar Frontexui. Ir galbūt komisija galėtų plačiau apie tai pakalbėti. Ačiū. Oui, uh, merci, madame la. Pone Veržė, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos atstovams už pirmą šią tokią detalę ataskaitą. Turėjau sužinoti, ar migracijos darbo tvarkė pasikeitė nuo 15 metų gegužės 13 dienos. Ir E, mes čia kalbam apie nelegalią migraciją, visa tai yra teisingai, ko, būtina kovoti su ją. Antrų klausimų vėlgi manau, kad viskas bus gerai, nes čia kalbam apie tinkamą sienų apsaugą, užtikrinti prieglopšio sklandų teikimą. Na, nežinau, čia abejoju, kelios valstybės narės Ir e, mes taip pat manome, kad būtina turėti legalius migracijos kelius. Čia kol kas e, viskas sustojo status quo. Aš manau, kad perkelimas e, pabėgėlių, migrantų, legaliai keliaujančių nėra vienintelė svarbi problema. Jeigu turėsime daugiau legalios migracijos kelių bus gal ko gero mažiau nelegalios migracijos ir bus mažiau tų nelegalių migrantų vedlių. Norėčiau labiausiai susitelkti prie Libijos. Ir noriu pasakyti, kad be abejo, 14 e, metų migracijos lygis vėl yra pasiektas. Štai šiandien išgirdau, kad e, sos viduržėmio jūra laivas tokiu pavadinimu išgelbėjo vaiką, trijų metų. E, štai tokio amžiaus žmonės jau yra migrantai. Norėčiau išgirsti, ką apie tai mano nevyriausybinės organizacijos. Ir norėčiau, kad e, tiesa mūsų nepavytų tokia, kaip kažkada pavyko iš Libijos. Žuvusių dykumoje galbūt bus daugiau negu žuvo ne, tų migrantų viduržėmių jūroje, nes Libija dabar atrodo laikosi požiūriu labiau į dykumą nustumti, į pietus labiau nustumti tuos migrantus. Mes žinome, kokia yra informacija, tačiau štai, kai perskaitau tas dvi dalis skirtas Libijai pranešime, na, jaučiuosi nekaip, net tai liūdina. Tai, kas čia parašyta, man atrodo, nėra e, verta to, kas pasakyta apie situaciją Libijoje, kam tarnauja tie pinigai, be kita ko, kam jie mokami tie pinigai, e, kurie skirti Libijai, sakoma, tarptautinėms organizacijoms. Tačiau niekas juk nekontroliuoja Libijos teritorijos, išskyrus tas ginkluotas e, gaujas. Tad kas gauna tuos pinigus, kai mums sakoma, jog 2000 perkeltų šeimų sulaukė pagalbos, kad 14 tūkstančių migrantų prieglopšio centruose sulaukė pagalbos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, jas, kad tuos centrus kontroliuoja ginkluotos gaujas e, nuolatos keičiasi tie kontroliuotojai. Tad pažiūrėkite, kokia yra reali padėtis. Man atrodo labai svarbu žinoti, kaip yra iš tikrųjų. Be abejo, Magrebo generalinis direktoratas atrodo dirba prie šio klausimo. Tad mes turime žinoti, kam buvo sumokėti pinigai ir kodėl, už ką. Ir, ir kaip tie pinigai buvo panaudoti. Tai yra ES pinigai. Mes turime piliečiams atsiskaityti už juos. Ir sumokėtos sumos yra pritrenkiančiai didelės. Mes negalime apsiriboti šiais dviem paragrafais ir visus kviečiu paskaityti tas dvi teksto dalis. Ir štai pažiūrėkite, dėl ko mums priekaištaujame dabar apskritai kalbant. Dėl perkelimo. Jeigu teisingai supratau, sako kalbėtoja, procesas baigtas. Nėra jokių naujų teisės aktų. Lieka 300 tūkstančių iš Italijos ir dalis dar 150 tūkstančių iš Graikijos perkelimo. Atrodo, toliau perkelimui nieko nenumatyta, kol nebus numatyta naujų priemonių. Ir man atrodo, ne rytoj tos visos priemonės atsiras. Tad ar mes esame pasirengę dirbti reikiamam lygmenį? Manau, kad ne. 2015 metais priimti sprendimai buvo dar priimti iki tos garsiosios krizės tarp Graikijos ir Turkijos. Tai buvo savotiškas vaistas e, siekiant gelbėti žmonės ir po tos situacijos, kai 700 žmonių nuskendo prie Lampedūzos krantų vieną gražią dieną. Ir štai, tai grįžome į 14 metų situaciją. Tad ir darbo tvarkė mūsų turėtų būti tokia, dėl ko buvo susitarta 15 metų gegužė. Atrodo, atsiliekam labai smarkiai nuo to, Na ir gaila, kad komisija vėl grįžta prie Turkijos klausimo. Man atrodo, atsižvelgiant tą situaciją, kurią e, aptarėme Graikijoje susikloščiusią, man atrodo, tai yra neteisingas žingsnis. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Norėjau priminti, kad rytoj po pietų 14.30 vyks diskusija šiais klausimais. Pone Veržė, dėl Libijos. Žodis poniai Sipel. Prašau. Ačiū. Neseniai vyko diskusija dėl Europos prieglobščio paketo. Mes skundėmės dėl to fakto, kad Europos komisija kai kuriais klausimais ar taryba kai kuriais klausimais net nesugeba pateikti savo pozicijos. E, kai dėl Europos pakrančių ir apsaugos tarnybos, na, to situacija kitokia. Viskas buvo pateikta labai greitai, turime jau penktą ataskaitą. Ir kiek aš žinau, Tik 15 valstybių narių pateikė įrangą ir, ir kitus dalykus, kurie būtų reikalingi. Pirmiausia, mes turime priimti sprendimus, man atrodo. O paskui tik turėtų šalis teikti tai, ką turėtų pateikti. Tokia būtų pastaba. O dabar grįžkim prie tos migracijos situacijos. Manau, kad pinigai ne visada yra geriausias dalykas sprendimams rasti. Ir čia prisiminkim Libiją. Įvairios organizacijos mums sakė, jeigu Libijai duosit pinigų, ar tai būtų administracija, ar nevyriausybinės organizacijos, ar taip ir panašiai, e, tuomet turit būti tikri, kad tie pinigai nepateks į organizuotų nusikaltėlių rankas, kitaip jie niekam nepasitarnaus. Vertinu tą faktą, kad Europos komisija ir taryba stengiasi reorganizuoti Libiją, jos žmonės. Bet ir toliau kalbam apie siaubingą situaciją, kurią patiria migrantai ir mano požiūriu yra iš tikrųjų skausminga matyti. Vienintelį tikslą turėti tokią eilutę, kur štai mažėja pabėgėlių skaičius atvykstančių į Europą. Na taip, ko gero taip. Bet turime nepamiršti, kad jie yra įstrigę ir žiaurės gyvenimo sąlygas kenčiantis tuo tarpu Libijoje. Ši situacija turi keistis. Libijos piliečiams irgi ta situacija galbūt netrodo priimtina. Bet reikia tą padėtį spręsti. Na ir paskutinis dalykas. Aš kalbėjau apie pinigus. O kaip, pavyzdžiui, apie pinigus kuriuos mokame Afrikos patikos fondui. Man atrodo, kai kurios valstybės narės nemoka tų joms priklausančių įmokų, lėšos skiriamos iš Europos biudžeto ir ar nebūtų laikas pradėti pažeidimo procedūras prieš kai kurias šalis. Ir galbūt reikėtų, na, supurtyti visą situaciją. Pone Holmair, prašau. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai norėjau elgtis priešingai negu kiti kolegos ir padėkoti už pastangas Europos komisijai. Manau, kad Europos komisija ir valstybės narės po truputėlį žengia pirmin. Mielas ką, suprantu, kad tas šešių metų mergaitės atvejais tave labai sujaudino. Be abejo, kaip, kaip tas vaikas ten atsidūrė, reikėtų išsiaiškinti tą situaciją. Tačiau tuo turėtų domėtis vietos tvarkos pajėgos. Man atrodo, tiesiog likimas nubloškė ten tą vaiką. Negalėtume sakyti, kad pasienio apsaugos e, pareigūnai ėmėsi kažkokių veiksmų savo iniciatyvą. Kartais pasienį situacija sudėtingesnė, negu sugebam įsivaizduoti čia, sėdėdami Europos parlamente. sakyti, kad viskas gerai yra su pabėgėliais ir viskas blogai susiję, kas susiję su sienų e, sergėtojais, viskas yra blogai. Man atrodo, čia būtų tiesiog labai jau e, prastas požiūris, reikėtų, kad jis būtų šiek tiek e, su daugiau niuansų. E, turime dėkoti valstybėms narėms, kurios daro viską, kad galėtų tinkamai priimti pabėgėlius. Situacija geresnė negu, negu prieš penkis ar šešis metus. Diskusijos su valstybėmis narėmis ir toliau tęsiasi. Ta diskusija, kuri vyko iki šiol, padėjo pagerinti padėtį. Europos komisija, kalbėdama apie perkelimą, išsakė kai kuriuos dalykus ir kurios valstybės narės, man norėtųsi sužinoti, ir labiau pasirengusios greitai priimti pabėgėlius, lyginant su situacija praeitį. Ir ar yra geresnių nuostatų susijusių su greitesniu pabėgėlių pergėlimu ir įsikūrimu? Dėkoju. Vėl žvelgiu į ponę Sygen ir praščiau apibendrinti. Pone Sygen, ačiū už komentarus ir klausimus Europos parlamento nariams. Norėčiau vieną tokį pamastymą išsakyti. Akivaizdu, kad pažangos ataskaitoje bei savo pranešime aš e, pateikiau daug skaičių, bet štai pažiūrėkite atidžiau į tuos skaičius, kaip jau sakiau pradžioj. Labai svarbu mums visiems pasižiūrėti, kokia yra situacija, kaip situacija keičiasi. Turime įvairių duomenų, kurie mums leidžia susidaryti pilną vaizdą ir leidžia suprasti, kas yra, kas vyksta iš tikrųjų. Turėdami skaičius galime tikslingiau nukreipti turimas priemonės. Ir be abejo, tomis priemonėmis naudodamiesi mes žmonių nepamirštam. Neįmanoma to padaryti. Mes tiesiog turime priemonės, kurios padeda vertinti situaciją ir gauname informaciją. Kiekvienas migrantas yra žmogus, Mes būtent taip juos ir vertiname. Kiekviena žūtis jūroje yra e, vienu gyvybės praradimu per daug. Ir mes be abejo turime visą tai omenyje, dirbdami prie savo rengiamų politikų. Kai žmogaus teisių mes esam tie, su kuriais dėrėti šiuo klausimu neišeina. Mes esame vertybių, pagrindinių uh, E, teisių ir laisvių Europos Sąjungą. Mes turime teisinės nuostatas tam ginti, tad turime visą tai tinkamai įgyvendinti visuose savo veiksmuose. Be abejo, situacija sudėtinga, kai kalbame apie migracijos politikos įgyvendinimą. Tačiau noriu patikinti, kad mes bendradarbiaudami su trečiosiomis šalimis visada kalbame apie pagarbą žmogaus teisėms ir tai yra įtraukta į visas programas, kurias tik įgyvendiname. Mes turime pripažintų partnerių, kreipėmės į Junktinių tautų organizaciją reikalui esant. Pagarba pagrindinėms teisėms mums yra vienas iš svarbiausių kriterijų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Libiją ir apie tai, ką galime padaryti, kad pagerėtų pagarba žmogaus teisėms, mes organizuojame mokymus, mes stebime situaciją, žiūrim, kaip bendradarbiauja Libijos pakrančių apsaugos E, žmonės, mes taikome tam tikrus mokymo modelius. Jeigu pažiūrėtume į tai, kur turėtų patekti ES pinigai, manyčiau, kad pirmiausia sulaikymo centrams, be abejo. Ir dedame visas pastangas tam, kad būtų įdėktos standartinės procedūros tuose vietose. Mes remiame jų veiklą, bendradarbiavome su humanitarinėmis organizacijomis ir uh, teikiame informaciją migrantams. Mes be abejo e, stengiamės juos maksimaliai informuoti. Mm, visa tai yra mūsų darbo dalis. Jeigu pažvelgtumėte į pažangos ataskaitą, kur kalbama apie Libiją, turėtumėte nepamiršti, kad tai yra pažangos ataskaita, verta turėtume į bendrą kontekstą. E, komunikatas yra parengtas rugsėjo mėnesį. Ir manau, kad įdomi dalis čia yra numatyta, infrastruktūra numatyta, taip pat numatyta pagalba Libijai, kad pagerėtų kasdieniais Libijos piliečių ir migrantų gyvenimas. E, Visą to galima pasiekti, užtikrinant tinkamą švietimą vaikams, padedant mažoms ir vidutinėms įmonėms ir paremant prieimimo centrų struktūras, ypač struktūras dirbančias su vaikais. Būtina padėti kurti administracinių gebėjimų sistemą Libijoje. Visa tai be abejo yra iššūkis. E, ir tai yra savotiška kliūtis, tačiau mes dirbame labai aktyviai kartu su savo partneriais, kurie buvo paminėti tam, kad visi pavojai būtų minimalų. Situacija netobula, tačiau turime labai aišku planą, kaip dirbti toliau dėl perkelimo. Be abejo, pritariu Kol kas tų perkelimų nepakanka. Tos priemonės, kurių ėmėmės valstybių narių atžvilgių, kurios nedalyvauja tos valstybės solidarumo pastangose, e, imsimės pažeidimo procedūrų ir tas darbas tęsis. 47 e, procentai E, čia yra išsakytų įvairių pavadinimų. Aš manau, kad gal ne visai teisingai paaiškinau. 1500 sienų apsaugos pareigūnų valstybės narės ne, nepateikė tokių skaičių, kad tie galėtų pateikti pareigūnų. Mes prašome pateikti pavardės. E, procedūra šiek tiek vėluoja, kadangi reikia labai konkretaus profilio e, apsaugos darbuotojų. 74 procentai pareigų, 74 procentams vietų darbo užimti mes pavardės jau turim. Ir gaunam nuolatos ataskaitas apie tai. Be abejo, tęsim darbą toliau šiuo klausimu ir bandysime teikti papildomą informaciją apie tai, kas padaryta. Stengsime padėti valstybėms narėms e, konkretizuoti šį procesą. Jūs žinote daug atvejų apie žmogaus teisų atvejų pažeidimus, apie žmogaus teisų pažeidimų atvejus. Jūs esate parengę ataskaitą tą temą. Aš savo pranešime paminėjau kovą su prekeiviai žmonėmis, su nelegaliais vedliais. Tai yra tas klausimas, kuris šiame procese yra ypatingos svarbos. Todėl, kad jūs galite pateikti daugybę pavyzdžių, tačiau jeigu nedirbsime efektyviau prieš tuos vedlius, o valstybės narės kol kas atrodo nesėmė tvirtesnių veiksmų kol kas, tai tuomet manau, kad verslo modelis ras būdų dėl ekonominių priežasčių prisitaikyti prie tų naujų valstybių narių sprendimų ir egzistuoti toliau. Tai štai, tai yra mūsų veiklos vienas iš svarbiausių elementų ir aš manau, kad gebėsime e, pozityvesnių naujienų pranešti ateityje. Tikėkime, kad tų dramatiškų situacijų skaičius mažės. Tačiau būčiau dėkinga, jeigu gaučiau informacijos iš jūsų apie tuos apie įvairius pažeidimus, apie kuriuos mes galbūt nežinome. Rytoj vyks kaip tik renginys, bus diskutuojama apie migraciją ir aš manau, kad mes išgirsime papildomos informacijos. Jeigu išgirsime ką nors naujo, be abejo, jums perduosime tai, e, o jūsų misijos rezultatai mus taip pat labai domina. Kai dėl Europos migracijos e, darbo tvarkės 2015 metams, viskas, kas įvyko po to ir vyksta dabar, yra patvirtinimas tos, to fakto, kad mes pasiūlydami holistinį problemos sprendimo modelį susijusių su geresniu migracijos valdymu, yra teisinga mintis. E, tai yra pagrindas. Tas dokumentas buvo parengtas e, šios komisijos. Vienas iš dešimties variausių prioritetų, kuriuos paskelbė ponas Junkeris, buvo migracijos valdymas. Buvo parengtas dokumentas, kuris apima trumpą vidutinį ir ilgą laikotarpį. Taigi veiksmai turės būti įgyvendinti visais tais laikotarpiais. 2015 metais, kai didžiausi skaičiai migravo ir nukentėjo, mes manėme, kad turėjome sukurti specialų padalinį, kuris padeda kovoti su tuo metu vykusią ištikusią krizę. Manau, kad mūsų darbų grafikas ir toliau tebelieka tinkamas Rugsėjo 27 dieną buvo paskelbtas komunikatas, kur buvo pasakyta, kad ši pažangos ataskaita atspindi, kad nuo, dabar iki dab, nuo tada iki dabar mes sukūrėme operatyvinius pajėgumus, kurie galbūt nėra šimtų procentų tvarūs, bet tai yra pakankamai tvaru, kur, ir tai, tai yra priemonė padėti toms šalims, kurios yra arčiausiai ES sienų. Tai yra viena iš darbo tvarkės dalių, ne viskas yra gyveninta, bet bus įgyvendinta. E, dabar diskusija dėl prieglopščio sistemos vyksta. Mes pasimokėme daug iš to, kas įvyko ir pasiūlėm sprendimus, kaip būtų galima veikti greičiau ir tikslingiau, kad galėtume tinkamai valdyti savo prieglopščio ir migracijos sistemą kad ji būtų aiški ir kad apimtų visus elementus, įskaitant legalią migraciją. Ir manau, kad legali migracija yra vienas iš geriausių būtų sumažinti nelegalią migraciją. Ir nebūtinai tik krizės laikotarpiu. Dėl perkelimų. Aš kalbėjau apie 81 procentą įgyvendintų pažadų. Tai manau, kad yra netoks ir blogas skaičius. Visas dabar dirbamas teisėjo, kuros darbas yra prieglapščio paketo dalis. Visa tai buvo daroma tam, kad būtų galima įgyvendinti tai, iš ko galėjome pasimokyti. Tai taip pat turi tikslą padėti valstybėms narėms mažinti administracinę naštą, pasi, pasikeisti gerąją praktiką, pasižiūrėti, ko vieniems iš kitų galima pasimokyti. Taigi teisėkuros darbas vyksta ir dabar, ir perkelimas, kaip jau sakiau, yra labai svarbus elementas mūsų bendrų įsipareigojimų kontekste. Ir e, svarbiausias darbas čia ir vyksta. Stengiantis pasižiūrėti, kaip rimtos priemonės buvo įgyvendintos. Tai buvo daroma pernai Ir perkerimas, kaip jau sakiau, yra mūsų įsipareigojimų taip pat dalis. Mūsų teisėkuros, savo teisėkuros darbe mes stengiamės daryti viską, kad padėtume valstybėms narėms ir kad būtų sumažinta joms administracinė našta susijusi su perkelimu migrantų. Čia, manau, mūsų darbas atliekamas yra labai pozityvus ir tikimės, jis duos rezultatų. Aš taip pat savo pirmajame pasisakymę kalbėjau apie kai kurios dalykus, tokius kaip patikos fondas. Be abejo, įnašai valstybių narių yra svarbus dalykas, tačiau patikos fondo svarbiausias darbas ir tie įgyvendinti projektai rodo, kad tų, tų projektų rezultatus pamatę, pamačiusios valstybės narės ras daugiau motivacijos mokėti tuos įnašus, suprasdami, kad visi esam vienam laive. E, kad visiems turi rūpėti panašus dalykai. Tad Afrikos valstybėms svarbu turėti galimybę naudotis to patikos fondų ir spręsti problemas vietoje. Ačiū. Ačiū, ponė Sigan, už jūsų labai detalius e, atsakymus, už pristatymą. Ačiū kolegoms už e, dėmesį. Rytoj ryte tęsime darbą 9 ryto. Kalbėsime apie apie migracijos valdymą, bendradarbiavimą su trečiosiamis valstybėmis ir kitais klausimais bus klausimai. Ačiū, vis, gero visiems vakaro.